Dear colleagues. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų darbus. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu prieštaraujančių nėra. Darbo tvarkės projektas yra tvirtinamas be pakeitimų. Pirmininko pranešimai. Šiandieną bus verčiama į 21 kalbą. Na ir kaip visada, e, susi, posėdžio dokumentus galite rasti internete, o posėdis bus transliuojamas. Trečiasis darbo tvarkės punktas. E, turiu Jūs informuoti apie trišalės dėrybas e, susijusias su medicinos prietaisais ir in vitro diagnostikos mediciniais prietaisais. Septintas, e, Septintas trilogas e, įvyko e, kovo 16 dieną, tai buvo antras e, trilogas, pirmininkaujant Niderlandams. Ir susitikimo metu buvo išspręsta keli politiniai klausimai. Pavyzdžiui, 9 kovo Koreperas patvirtino paskutinį e, tarybos pateiktą kompromisinį pasiūlymą dėl e, apdorojimo priežiūros e, kuri turėtų būti taikoma didelės rizikos medicinėms prietaisams, karcorageninės, mutageninės ir reprodukcijai toksiškas medžiagas, atsakomybę. Ir visi tie kompromisiniai pasiūlymai buvo priimtini E, Europos parlamentui, taip pat ir 26 straipsnis. Kalbant apie didelės rizikos in vitro medicinius prietaisus, tai šis klausimas vis dar yra neįspręstas. Ir turės būti aptartas 7 balandžio per 8 e, trišalių dėrybų raundą. Na ir galiausiai e, turės būti aptartas dar kartą e, in vitro e, medicininių prietaisų genetinės konsultacijos klausimas. E, Kitas darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais dėl poveikio aplinkai vertinimo direktyvos. Žinia, kad šis klausimas buvo aptartas po to, kai Helmutas Wolframas pateikė e, peticiją dėl vėjo jėgainių statymo šalia Vokietijos ir Čekijos Respublikos sienos. E, po diskusijų mes nusprendėme pasikeisti nuomonėmis su komisija ir dabar iš karto norėčiau suteikti žodį komisijai. Prašome, e, ponas Kremlis iš aplinkosaugės generalinio direktorato. Prašome, jums suteikiama žodis. Ačiū pirmininkė, labadiena, labadiena ponios ir ponai. Norėčiau pasidalinti su jumis informaciją e, susijusią su aplinkosaugos vertinimo e, procedūra, kai kalba eina apie tarpvalstybinius projektus. Kairėje e, šios skaidrės matote direktyvą o kitoje pusėje yra ESPO konvencija, kurią um, ratifikavo ES ir valstybės narės. Kalbant apie direktyvą, septintas straipsnis e, reglamentuoja tarpvalstybinius poveikius ir procedūrą, kurią reikia vadovautis, jeigu projektai e, turi tą tarpvalstybinį poveikį. Žinia, kad prie direktyvos yra du priedai. Pirmasis priedas e, kalba apie tai, kada e, įvertinimas yra e, privalomas atsižvelgiant į projekto svarbą. O antrasis priedas kalba apie tai, kada tas poveikio vertinimas yra neprivalomas. Tai yra, kalba eina apie projektus, kurių svarba aplinkosauginė prasme nėra tokia didelė ir kai nereikia jokios stebėsenos. Pažvelkime į dešinę. ESPO konvencija įsigaliojo 1990 2007 metais mes esame prisijungę e, prie, prie šios konvencijos. E, pirmame šios konvencijos priede eina kalba apie veiklas, kurios turėtų būti kontroliuojamos. Ir e, konvencija tai yra tarptautinis dokumentas ir kuriuo mes turime vadovautis. Kalbant apie esamą aplinkos E, poveikio aplinkai vertinimo. Ji buvo e, keičiama ir turės būti ratifikuota valstybių narių kitais metais. Ir e, tada įsigalios. Septintas dabartinės direktyvos straipsnis buvo pakeistas. Kokia prasme? Tai yra bendra struktūra turės būti sukurta ir ji užtikrins koordinavimo procesą, jeigu reikės e, vertinti e, tarpvalstybinius projektus. E, tokiu atveju reikės ir konsultacijų kurios e, turės būti vykdomos keliose valstybėse narėse. Valstybėse narėse, kurios, e, sakykime, jaus tą tarp valstybinio projekto poveikį. Valstybės narės taip pat galės sukurti tokią bendrą struktūrą, kuri bus atsakinga už šio proceso koordinavimą. Labai svarbu paminėti, kad pagal naują direktyvą yra numatyta galimybė suderinti aplinkosauginius įvertinimus. Kitaip tariant, e, galima vadovautis taip vadinamų vieno langelio principu. E, Kitaip tariant, bus galima atlikti įvertinimus ne tik tai pagal šią direktyvą, bet jeigu, pavyzdžiui, yra e, prievolė įgyvendinti įvertinimus pagal buveinių ar kitokias direktyvas, tokie įvertinimai gali būti atlikti vienu metu bendrai. Kalbant apie e, šią direktyvą, ji užtikrina politinę, socialinę atskaitomybę, todėl e, labai svarbu, kad visuomenė pritartų e, projektus, kurie patenka į šios direktyvos aprepti. Ši direktyva taip pat numato vis, konsultaciją su visuomenė, dokumentų e, paviešinimą. Kitaip tariant, ji prisideda prie to, kad visuomenė pritartų svarbiems projektams. Atsižvelgianti tai, visa tai taip pat dera ir su tvaraus vystimusi e, tikslais. Ši direktyva E, buvo išaiškinta ETT e teismo. Ir kalbant apie poveikio įvertinimo procesą, pagal e, teismo sprendimą, tai yra privatinės tarptautinės teisės dalykas. Kalbant apie tarpvalstybinius projektus, kuriems reikia atlikti e, poveikio aplinkai vertinimą. Gali būti e, tokių situacijų, kai viena šalis, kur projektas arba veikla yra vykdoma, savo projektu e, įtakos vieną ar daugiau valstybių narių Taigi tokie projektai e, bus priskiriami projektams, kurie turi didelį tarpvalstybinį poveikį kelioms valstybėms narėms. Ir būtent e, tokie projektai e, mūsų manimų turi būti įvardinti kaip didelės apimties tarpvalstybiniai projektai. E, Kalbant apie ESPO konvencijas, e, konvencija yra taikoma ir trečiosiam šalims. Kitaip tariant, e, projektus gali gyvendinti ir ne ESPO konvencijos šalis. Tačiau e, tokie projektai, sakykime, įtakos ESPO konvencijos šalis. Pavyzdžiui, Nord Stream projektas. Kilmės šalis kuri buvo atsakinga už šį projektą, buvo Rusija, nepasirašusi EPSO, ESPO konvencijos. E, tačiau e, šio projekto poveikis buvo aiškus e, ESPO konvencijos šalims. Komisija Europos Sąjunga netlieka poveikio aplinkai įvertinimo ji negali būti e, įvardinta kaip e, e, poveikį sukelianti ar poveikį patirianti šalis. Tai labai svarbu pastebėti. Visa tai dera su kompetencijų pasiskirstimu tarp ES ir valstybių narių, tačiau komisija yra E, sutarčių sergitoje ir jai tenka pareiga kontroliuoti, kaip yra įgyvendinami ES teisės aktai. Na ir atitinkamai e, minėta poveikio aplinkai direktyva ir ESPO konvencija, kuri patenka į ES akį teisyną. Dabar e, kokie galėtų e, būti e, sprendimai Direktyvų įgyvendinimas e, e, turi būti užtikrintas visų e, valstybių, kuriuose projektas yra įgyvendinamas. Valstybės narės tokiu atveju turi laikytis ES teisės aktų, turi būti užtikrintas komunikavimas, geras bendradarbiavimas tarp valstybių narių Be to, mes e, esame parengę ir gairių dokumentus, be to yra ir susitarimai pagal ESPO konvenciją, kurių tikslas pagerinti šį procesą. Štai matote gairių dokumentus, kurie jau yra parengti. Vienas yra skirtas e, dideli, dideli, didelio masto projektų poveikio aplinkai įvertinimui, tai yra e, dokumentas kairėje. E, ir kitas e, dokumentas yra skirtas bendro intereso projektams, energetikos projektams vertinti. Taigi Šią informaciją mes norėtume pasidalinti su, su parlamentu ir dabar esame pasirengę atsakyti į kilusius klausimus. Ačiū. Thank you very much, and now we can... Ačiū. Dabar galime pradėti diskusijas, ponas Jar. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai, ačiū pirmininkui už įžanginę pastabą. Būtent e, jis pasakė, kad e, ši diskusija prasidėjo nuo peticijos. Štai ką noriu pasakyti. E, jeigu mm, žinome, kad kažkoks projektas turi tarp valstybinį poveikį ir reikia atitinkamų procedūrų, tai viskas gerai, bet mes kalbame apie diskusiją, kuri pradėjo nuo peticijos. Kas sprendžia, ar poveikis aplinkai yra tarp valstybinio pobūdžio ar ne? Prie Vokietijos sienos pastatytos vėjo jėgainės. Ir e, sakoma, kad šis projektas tarpvalstybinio e, poveikio neturės. Tai sako Čekija. Čekija sako, kad Vokietijai jokio poveikio nebus. Tai mano klausimas komisijai, kas e, sprendžia? Ar projektas turi tarp valstybinį poveikį aplinkai ar ne? Ar tai yra projekto vykdytojų sprendimas ar kažkieno kito? Man atrodo, kad už projektą atsakingi asmenys negali turėti tokių įgaliojimų, būtent e, spręsti apie tai, ar projektas e, darys poveikį kaiminėms šalims ar ne. Tai iš tikrųjų <laughs> nebūtų tinkama. Uh, bent jau mažų mažiausiai reikėtų įspėti kaimynus apie tai, kad kažkokie projektai yra planuojami. Taigi būtų gerai išsiaiškinti štai šitą dalyką. Toliau, jeigu nustatoma, kad yra tarpvalstybinis poveikis, tai tokiu atveju procedūra yra aiški. Aišku, ką toliau daryti, bet kas sprendžia, ar tas poveikis egzistuoja. Šiuo atveju čia, kaip pasakė, kad tarpvalstybinio poveikio nebus ekspertai parengė savo ataskaitą, kurioje tas pats sakoma, bet netai paprasta galbūt tai nuspręsti šiuo atveju. Taigi kas sprendžia? Ačiū. Pirminkė, neketinau pasisakyti dabar, bet štai ką kilo man toks klausimas, kuris yra galbūt netiesioginis. Mes Dabar ES rengiama ir buveinių e, direktyva ir Niderlanduose. Taip pat e, apie ją daug e, dabar kalbama. Yra Hofen regionas, kuris yra prie Vokietijos sienas ir ten yra durpynas kurį mes naudojame. Ir mes kalbame, ar turėtume stengtis saugoti tą regioną ar ne. Mums aktualus durpių eksportas ir mums svarbu žinoti, ką mes galime daryti ir ko negalime, koks bus tarp valstybinis poveikis, nes vienoje valstybėje narėje galima kažką daryti, kitoje ne, taigi reikia aiškumo. Ačiū, ponia Konečina. České republice k ní došlo k implementaci této směrnice poměrně... Aš manau, kad ši direktyva yra problematiška Čekijos Respublikoje. direktyva buvo įgyvendinta. Okay. Now it's okay? Thanks. Okay. Thank you very much. Uh, já bych chtěla jenom upozornit na to, že implementace Dar kartą pakartosiu. Norėčiau pasakyti, kad šios direktyvos įgyvendinimas yra susijęs su tam tikromis e, grėsmėmis. Tiksliau kyla rizika, kad kai kurie europiniai projektai bus sustabdyti. E, Čekijos e, valdžios institucijos perkelia iš šalies teisės aktus šią direktyvą ir aš manau, kad mūsų įstatymai yra vieni griežčiausių Europos Sąjungoje. Labai griežti reikalavimai yra nustatyti projektų vykdytojams Taigi, iš tikrųjų, mūsų e, teisės aktų poveikis yra labai stiprus ir kartais mūsų projektų vykdytojai sako, kad e, investuos Vokietijoje ir ten vykdys savo projektus, todėl kad pagal Vokietijos įstatymus jie gauna visas licencijas ir leidimus per tris mėnesius, o mūsų šalyje reikia 3, 5 ar net 10 metų. Tai aš norėčiau pasinaudoti tą galimybę, kad šiandien mūsų posėdėje dalyvauja komisijos atstovai ir paklausiu štai kokią klausimą, ar nebūtų gerai, jeigu sąlygos reikalavimai būtų suvienodinti visoje ES, kad komisijai nereikėtų taikyti skirtingų sąlygų ir reikalavimų skirtingoms valstybėms narėms ir kad būtų aišku, kas turėtų būti įtraukta į nacionalinius teisės aktus. Šiandien mes esame tokioje situacijoje, kai neturime vienodų veiklos galimybių Ir komisija iš tikrųjų galbūt yra griežtesnės mažoms valstybėms narėms ir netokios griežtos didesnių valstybių narių atžvilgių. Mes suprantame, kokie yra šios direktyvos tikslai, bet įgyvendinimo skirtumai skirtingose valstybėse narėse yra didelė problema. Ir na, tai priveda prie tokių problemų, apie kurias kalbame šiandien. Vokietijos piliečiai pateikė peticiją prieš Čekijos projektų vykdytojus, bet panašiai panašių problemų kyla ir kitoms valstybėms narėms. Mes tiesiog mm, neturime aiškių poveikio vertinimo rezultatų. Ir mano klausimas komisijai būtų, ar yra numatomas aplinkos, poveikio aplinkai direktyvos peržiūra. Ačiū. Jeigu kiti kolegos neprašo žodžio, tai tuomet e, galim komisijos paprašyti atsakyti. Ačiū pirmininkė, aš atsi, pasistengsiu atsakyti, ačiū visiems už klausimus. Kas sprendžia apie tai, ar projektas turi tarpvalstybinį poveikį? Yra atitinkamas procesas, kurio metu projekto rengėjai turi parengti ataskaitą e, dėl poveikio vertinimui su e, techninė santrauka, kurioje yra pateikiamas visų galimų e, po, projekto poveikių vertinimas. Ir ta aplinkos ataskaita dažnai prieš ją Kartais projekto vykdytojas gali kreiptis į atsakingas institucijas, e, prašydamas pateikti informacijos dėl to, kokią informaciją reikėtų įtraukti į ataskaitą dėl poveikio aplinkai. Taigi mes turime priemonę, kuri padeda nuspręsti, e, ar yra tarp valstybinis poveikis. Tai ir būtų tą aplinkosauginę ataskaitą. Bet e, jeigu yra iš tikrųjų pamatuojamas projekto mastas e, prieš tai, o taip ir yra didžiųjų projektų atveju, tai kompetitinga institucija turi pateikti tą tokį projekto masto vertinimo e, ataskaitą ir ten turi būti nurodyta, kad tarp valstybinis poveikis bus dėl specifinių projektų bruožo. Tarkime, E, turime tokį projektą, kuris yra ant dviejų valstybių narių sienos arba projektas, kuris yra prie pat kitos valstybės narės sienos ir aiškiai turės ją į poveikį. Taigi, iš tikrųjų, detalės visos yra poveikio aplinkai ataskaitoje, Ta ataskaita greičiausiai parodys, ar yra tarpvalstybinis poveikis. Be to, dar yra viešosios konsultacijos ir yra atsakingos institucijos, kurios nebūtinai yra tos pačios, kaip e, kompetitingos institucijos valstybėje narėje ir tos papildomos institucijos gali e, pateikti savo uh, Um, nuomonę dėl to, ar bus tarvalstybinis poveikis. Ir jeigu nustatoma, kad jis bus, um, tai projekto vykdytojai turi nusiųsti atitinkamą informaciją kaimininėms šalims ar šalims patirsiančiams tą poveikį. Bet jeigu paveiktoji šalis mano, kad nors vykdančioje projektą valstybėje narėje e, nusprendžiama, kad tarp valstybinio poveikio nebus, e, bet e, susijusioji šalis mano, kad tas poveikis bus, ji gali prašyti visos reikiamos informacijos. Ji gali, būti, ji gali reikalauti, kad bus teikiami atitinkami pranešimai ir kad bus vykdomas viešosios konsultacijos būtent toje veikiamoje šalyje ir konsultacijos dėl tarp valstybinio poveikio, tarp kilmės šalies ir poveikio šalies gali būti surinktos atitinkamos jungtinės institucijos, e, tokios, tokio organo, kuris gali būti sukurtas pagal poreikį. Taigi tokia yra procedūra, kaip atsižvelgiama į tarp valstybinį poveikį. Jeigu kilmės šalis tarp valstybinio poveikio potencialus nenustato, bet paveiktoji šalis tokį poveikį išvelgia, galima pasinaudoti 27 straipsniu. Čekijos atstovė uždavė klausimą, apie direktyvos e, perkelimą. Direktyva neturi būti perkelta į nacionalinius teisės aktus e, maksimaliai. Komisija tiesiog tikrina, ar direktyvos nuostatos yra perkeltos teisingai. Jeigu valstybė narė nori savo įstatymo nuostatose numatyti griežtesnius reikalavimus, tai, tai galima padaryti, bet mes to nereikalaujame iš valstybių narių. Ir aišku, kalbant apie atitikties patikrą, mes tikriname, kaip yra perkeltos direktyvos nuostatos į teisės aktus, būtent tos direktyvos nuostatos, kurias būtina perkelti. Yra buvę problemų perkeliant direktyvą Čekijos Respublikoje. Aš nenoriu daugiau apie tai kalbėti. Bet e, žinome, kad tai yra susijęs su dabartiniu programavimo laikotarpiu ir ES finansavimu. Ir ši direktyva gali daryti poveikį ES finansavimui. Ir svarbu tai, kad yra priimta nauja direktyva. Tai yra 2014 direktyva, kurią aš rodžiau ekrane. Tai yra direktyva, kuri dar nėra taikoma. Valstybės narės privalo ją perkelti į teisės aktus iki 2017 gegužės pirmosios ir dabar e, galima tą direktyvą perkelti anksčiau iki e, nustatytojo termino 17 metų gegužės ir jau dabar galima pataisyti tos trūkumus, kurie buvo praeitie nustatyti. Mm, ar pakeisti tas procedūras, kurios yra per sudėtingos projektų vykdytojams ir neleidžia vystyti projektus šalyje. Ir galiausiai naujojoje direktyvoje yra numatyta suderinti aplink, poveikio aplinkai vertinimus. Ir tais atvejais, kai turi būti taikomos kelios direktyvos, valstybės narės perkeldamos um, direktyvas į nacionalinius teisės aktus turi galimybę e, įtraukti arba e, jungtinį bendrą vertinimą arba konkretų vieną vertinimą, kad procesas vyktų sklandžiau. Turi vykti vienerios viešusios konsultacijos ir gali būti parengta viena poveikia aplinkai ataskaita. Tai yra tam tikras supaprastinimas prieš patvirtinant projektus. Ir paskutinis atsakymas į Niderlandų parlamentarų klausimą. dėl buveinių ir paukščių direktyvos. Iš tikrųjų, ši, šios direktyvos e, dabar yra reglamentavimo supaprastinimo e, procese ir tikimės, kad iki 2016 vasaros e, jos bus baigtas renkti. Tai yra labai svarbios sritys, ypač Natūra 2000 sritys, ypač pasienio teritorijose kurios turi būti saugomos ir aišku, jeigu tam tikri projektai tose teritorijose gali turėti poveikį aplinkai, tai reikia atlikti mm, poveikio aplinkai vertinimą ne vien pagal uh, Mm, poveikia aplinkai direktyvą, bet ir pagal buveinių direktyvos 7 straipsnio 3 dalį. Ir, kaip sakiau, bus sudaryta galimybė parengti bendrą vieną jungtinę ataskaitą, atsižvelgiant į abiejų direktyvų reikalavimus. Ačiū už atsakymus. O dabar galime suteikti žodį ponui Jarui, kuris dar nori. Labai ačiū. Du atvejus čia norėčiau išskirti ir dar kartą aptarti. Prievalė teikti informaciją, kuri šiuo atveju nėra tenkinama. Noriu dar kartą pakartoti ir jūs patys galite pasakyti, ar nujoji direktyva tenkina e, tą prievalę. Jeigu kas nors vertina, ar problema yra ar ne, tai kas. E, E, iš tiesų bus statoma pagal tą planą. Pavyzdžiui, gal brandolinė elektrinė ir tam prireiks be galo daug laiko. Kartais e, gali būti iškeltas reikalavimas nustatyti e, 250 metrų ribi, limitą iki sienos, e, pavyzdžiui, su Vokietija, dėl to, kad ta zona nebuvo e, gamtos e, rezervatas. Tokios informacijos, sakykime, nebuvo. Vokietija buvo e, informuota, kad jokio neigiamo poveikio dėl to nebus daroma, nes ta zona nėra saugoma. Tokių atvejų gali pasikartoti, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, nes pasimokyti galim tik iš praktikos. Jeigu jūs sakote, kad geros kaiminystės labui reikia dialogo. Laimiai dabar toks dialogas yra. Ir jeigu jūs sakote, kad naujojo direktyva tokius atvejus e, numato, tai aš tada galėsiu grįžti namo patenkintas. Not... Aš noriu Jūs patikinti, kad ne tik, kai Natura 2000 zonose gali būti e, ženklių padarinių, gali būti, kad projektas esantis už Natura 2000 zonos ribų visai net gal ir nesantis arti valstybės sienos, gali padaryti įtakos kaimininiai valstybei. Tokiu atveju reikėtų apie tai suteikti informaciją, nes, kaip sakiau, toks poveikis gali e, pereiti per sienas, pavyzdžiui, oro taršos atveju, vandens taršos atveju, gupė, pavyzdžiui, užteršta, tai savai suprantama, sukels e, taršą per sienas. Todėl, kasgi dabar yra svarbu? Labai svarbu, kad projektas būtų gerai įvertintas ir nepamirškime, kad e, ataskaita apie aplinkos apsaugą ir atitinkami sprendimai numato visas e, padarinių sušvelnimo ir kompensavimo priemonės, kurios e, kompensuotų dar padarytą žalą. Todėl ir yra numatytas atitinkamas procesas. Dar norėčiau pasakyti, kad net yra galimybė numatyta projektui, kuris nėra laikomas e, kaip galintis sukelti e, tarp, e, tarptautinę žalą, e, būti vertinamam kaip tokiam net jeigu jis yra valstybės viduje. Daugelį atveju kas atsitinka? Kontroversiškų prieštaringų projektų atveju kilmės valstybė kreipsis į e, paveiktąją valstybę ir klaus, ar norite, kad būtų suteikta informacija. Neretai atsitinka taip, kad potencialiai nukentėsiančios valstybės e, administracija atsakys, kad reikia informuoti, arba galbūt nereikia informacijos, bet taip atsitinka. Viskas yra daroma remiantis preliminarė informacija, kuri yra kas kart suteikiama, bet galiu patikinti, kad ši direktyva numato visas reikalingas garantijas, kad galėtume išvengti tokio tipo projektų daromos žalos, e, kad e, nebūtų išvengta e, konsultacijų reikalingo projektams darantis įtaką per sieną. Yeah. Ačiū. Ketvirtą darbo atvarkės klausimą gal jau galim baigti. Atsiprašo, pirmininkas dar liko pone. Kadenbach. Iš pradžių nekitinau kalbėti, bet kai jūs paminėjote refit direktyvą ir kalbėjote apie paukščių buveinių direktyvą, e, man e, prisiminė parlamento poziciją, parlamento rezoliuciją, kurioje labai aiškiai buvo įvardinta mūsų nuomonė sakėme, kad nepaprastai svarbu gerai gyvendinti jau turimus teisės aktus ir stebėti jų laikymasi. Mes e, turime garantuoti, kad e, nebūtų iš naujo pradėti nagrinėti jų galiojantis teisės aktai, nes kitaip mes sukursime tik daugiau painiavos ir biologinė įvairovė dar labiau nukenties. Tokia yra ir Europos komisijos pozicija, bet mes laukiame šio proceso išvadų kurias po to jums pristatysime. Tikimės, kad tai atsitiks per artimiausius mėnesius. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. O dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Galime organizuoti bendrą diskusiją penktuoju ir šeštuoju klausimais. Prieštaravimas pagal 106 taisyklę. E, aktyvios medžiagos glifosato patvirtinimo atnaujinimas. Kaip žinote, reikia tik priminti, kad iš pradžių šiam prieštaravimui pritarė 30 parlamentarų, skaitant ir parlamentarus nepriklausančius Envi komitetui. Dabar jau yra e, parengtas vieną, parengta nors vieną poziciją kiekvienai frakcijai. Ir aš iš karto suteiksiu žodį Pavel Pok, kuris kalbės socialdemokratų vardu. Nes. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie kartu su manimi rengia šį rezoliucijos projektą. Labai didelė dalis teksto remiasi mano pasiūlymu, todėl, jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau pirmas kalbėti anksčiau negu kiti. Labai atsiprašau, kad šis procesas apskritai vyksta. Parlamento prieštaravimas yra e, paskutinė įmanoma e, gelbėjimosi priemonė. Tiesą sakant, reikėtų jos visiškai vengti, nes jeigu mes jau tokią priemonę taikome, reiškia, kad procesas vyko negerai arba kad visas komitologijos procesas ar procedūra taikoma E, aktyvių medžiagų tvirtinimui ar jų nepatvirtinimui yra klaidinga. 2012 e, metais pasibaigė pirminis leidimas naudoti šią medžiagą ir buvo pakankamai laiko tam aptarti, bet aš apgalėstauju, kad diskusija prasidėjo tik prieš mėnesį maždaug. Kovo mėnesį aš dalyvavau IFX ir komisijos organizuojamoje tarptautinėje mokslininkų konferencijoje. Ir e, turiu pasakyti, kad iš mūsų tarpo ten buvo tik tai keletas žmonių. Tie, kurie pasisakė prieš tokį prieštaravimą, nedalyvavimo, nedalyvavo konferencijoje, matyt, jiems nerūpi nepriklausomas mokslas. E, paskui mes nusintėm laišką komisijos nariui Andriukaičiui, prašydami, kad e, E, klausimais dėl augalų apsaugos nuolatinėme komitete būtų atidėti. Taip ir atsitiko. E, kol nebuvo gautas patvirtinimas iš valstybių narių, komisija suprato, kad kvalifikuota dauguma nebus surinkta ir buvo nuspręsta nesirinkti balsavimo. Glifosato E, leidimas, e, patvirtinimas birželio mėnesį baigėsi, o 2016 metų gegužės mėnesį nuolatinio komiteto nariai galės dėl to balsuoti iš naujo. Taigi parlamentas dabar formaliai turi tik tai ribotus įgaliojimus. Aš tikiuosi, kad komisija į mūsų pasiūlymus visiškai atsižvelgs, rengdama naują tekstą. Aš kaip fiziologas ir šio komiteto narys negaliu sutikti su tuo, kad būtų patvirtinta aktyvioji medžiaga, kurios poveikis nėra visiškai išanalizuotas, ypač kai kalbame apie gerą e, hormonų sistemos funkcionavimą. Glifosatas yra viena iš daugelio aktyvių medžiagų, e, su kuriomis mes susidursime kaip kokteilio sudėtinė dalimi. Ir tai yra viena iš dažniausiai naudojimo aktyviųjų medžiagų ir Pasaulinės sveikato organizacijos mokslininko agentūra, kur yra labai gerbiama, pripažino, kad tai gali būti pavojinga. E, glifosato galima rasti visur e, - aplinkoje, mūsų organizmuose, šlapime ir panašiai. Todėl galbūt uh, nereikėtų tos medžiagos lengvai iš naujo patvirtinti be jokių iš ankstinių sąlygų. O jeigu tas leidimas bus iš naujo patvirtintas, tai mes turėtumėm pasirūpinti, kad kuo greičiau būtų atlikti visi tyrimai ir jos, jų išvados būtų paskeltos ir taip pat reikėtų pradėti naujas ašvalgas. Europos komisijai turiu keletą klausimų. Kaip Europos komisija ketina atsakyti į Europos parlamento narių prieštaravimą? Kitas dalykas, kaip ES komisija ir EFSA elgsis su studijomis, kurios kol kas nėra paskeltos viešai. E, kitas dalykas. E, priklausomai nuo to, kaip komisija nuspręs, ar bus pratestas glifostato galiojimas dar 15 metų, 15 metų yra maksimalus laikotarpis, kurį leidžia Europos komisijos 2009 metų 1107 direktyva. Kaip jūs pritaikysite apsaugos principus? Ar tokių bus taikoma? Kokiu duomenų pagrindu Europos komisija nusprendė, kad poveikis gyventojams yra minimalus, tuo tarpu Junktinėse Amerikos valstijose yra paskelbta studijų rodančių priešingus dalykus? Ar ketinate pradėti uh, glifosato likučių maisto produktuose tyrimą, spaudžiant e, GAO e, ir FDA. EFSA sako, kad vienas iš pagrindinių prioritetų yra e, antimikrobinė rezistencija, atsparumas antibiotikams. Glifosatas yra antibiotikas, jis buvo sukurtas kaip antibiotikas, yra patentuotas kaip antibiotikas ir jis reaguoja labai greitai. Uh, E, sukurdamas patogenų atsparumą e, sugadindamas gerąją žarnyno florą. Tiesą sakant, nėra kol kas atlikta pakankamai mokslininkų studijų ir tyrimų, kad galėtumėm tai patvirtinti. Mane nustebino vėliau vykusi diskusija. E, ji vyko šį mėnesį Žemės ūkio komitete. Buvo paminėta labai daug temų. Ir aš norėčiau išskirti, pirmininkai, jeigu jūs nieko prieš keturis punktus, kurie uh, akivaizdžiai patvirtins kai kuriuos akivaizdžius faktus. Nepriklausomos laboratorijos paprastai sako, kad glifostatas yra problematiškas. Laboratorijos dirbančios e, pramoninkams, finansiškai tarnaujančios joms, sako, kad glifosatas e, nedaro žalos, yra nekenksmingas informacija buvo paskelbta pagal Twitterį po diskusijos komisijoje. Ir akivaizdžiai ji parodė, kad glifosato yra visur - dirbožėmėje, maisto produktuose, vokiškam alui, kurį aš pats labai mėgstu ir kurį iki šiol su malonumu gerdavau. Tai prieštarauja anksčiau uh, E, pramoninkų skelbtiems pareiškimams, kad glifosatas yra e, visiškai apdorojamas e, maisto medžiagų sistemoje ir nelieka jokių likučių. Mums reikia rimtų deramų mokslinių tyrimų. Taip, aš visiškai sutinku, tos studijos yra reikalingos, aš sutinku su ponu Palu De Castro, kad tų studijų kol kas nepakanka. Jis paminėjo ENSA paminėjo tris pagrindinės studijas, bet jas finansavo pramonė. Jeigu jų nepriklausomų neturime, tai turbūt reikėtų palaukti e, prieš pratesant leidimo galiojimą. Ta pati galim pasakyti ne tik apie glifosatą, bet ir apie kitas aktyves medžiagas. Ponas Des sakė, kad ES sprendimai turi būti pagristi e, deramais ekspertų e, deramos ekspertų išvadomis, o ne ideologija. Aišku, kad taip yra, būtent to mes ir norime. Vyko mokslinė konferencija, ponas Des nedalyvavo, jeigu jis būtų dalyvavęs toje konferencijoje, dabar žinotų žymiai daugiau. Jeigu mes prašome mokslinių žinių, tai būkime pasirengę jų išklausyti ir jas gauti. Čia Europos parlamente vyko ta konferencija ir tenai e, dalyvavo e, Londono e, Karaliaus koledžo profesorius Mesningas, Leipzigo profesorius Krugeris, labai daug mokslininkų išvadas pristatė. Uh, Ir visi kalbėjo apie glifosato poveikį, molekulinių poveikių, taip pat jo padarinius gyvūnams. E, ten buvo sukurtas labai aiškus vaizdas. Be to buvo kalbama apie ilgalaikį glifosato mažų dozių poveikį, apie tai EFSA, tiesą sakant, tyrimų netlieka. E, yra atliekamas koreliacinis tyrimas labai dideliu mastu Junktinėse Amerikos valstijose ir jis parodo, kad glifosatas yra susijęs su labai daug lygų. Paskutinis komentaras ir paskutinis Twitterio pranešimas po tos informacijos buvo tas, kad glifosatas yra gyvybiškai svarbus e, žemės ūkėje. Mokslininkai sako, kad net kofeinas ir alkoholis yra toksiškesni. Ponios ir ponai, tai yra ideologiniai pareiškimai, aš nesuprantu, apie ką čia buvo kalbama, koks mokslas čia buvo cituojamas. Bet e, aišku, kad tiesioginiai alkoholio padariniai yra žymiai didesni negu glifosato, tą patį galima apie druską pasakyti, bet tokių paralelių negalima išvedinėti su mečiagomis, kurios e, įsiterpia į e, lastelių molekulės. O glifosatas toks ir yra. Jis CAP 450 įsikiša. Ir aš nevartočiau žodžio gyvybiškai svarbus. Kart, paralelė su kofeinu ir alkoholiu yra gera. Viskas yra, sukelia priklausomybę, e, jeigu nutraukiamas jų vartojimas. Bet kai tas abstinencijos periodas baigėsi, tai visiems pasidaro geriau. Tas pats bus su glifosatu. Na, for... Ačiū dabar žodis ponai Konečina, GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ponai ir ponios. Ponas Pots e, padarė įžangą į šias diskusijas ir daug ką paminėjo. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad prieš devynis mėnesius mes susitikome, kad aptartumėm mūsų prieštaravimą dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo. E, tačiau jūs sakėte, kad e, reikėtų vis, dar, vis dėlto palaukti EFSA nuomonės. EFSA nuomonė yra parengta Tačiau atrodo, kad e, dėl glifosato dabar niekas nevyksta. Dėl EFSA nuomonės kilo daugiau klausimų, nei buvo gauta atsakymo. Pats e, patvirtinimo atnaujinimo procesas yra keistas. Mes e, į šią temą gilinamės ilgą laiką ir mums kyla daug klausimų, kaip ir plačiai visuomeniai. Netgi Europos ombudsmenas liko šokiruotas, kaip komisija ir agentūros tvirtina pesticidus. Vietoj to, kad atsižvelgtų į mūsų Europos parlamento komentarus, komisija ir toliau e, užsakinėja e, studijas, kurios e, rodo, kad ši medžiaga yra E, pavojinga. E, apie tai kalba ir įvairios nepelno siekiančios organizacijos, teigiančios, kad glifosatas e, kenkia sveikatai. Tačiau komisija ignoruoja ir mūsų, ir piliečių prieštaravimus. Vasario mėnesį buvo organizuotas susitikimas e, Strasbūre su komisijos atstovu. Komisijos e, atstovas pareiškia, kad nereikia nieko bijoti, kadangi glifosatas nėra e, karcerogeninė medžiaga. Pereitais metais mūsų prieštaravimas buvo atmet, atmestas. Glifosato galiojimas buvo pratestas šešiems mėnesiams. Ant atstovai pasakė, kad tai yra ilgiausias laikotarpis, E, kuriam e, ALDE frakcija galėtų e, pritarti. Tačiau atrodo, kad komisija ignoravo tai, kas buvo pasakyta. Atrodo, kad susidarė jau anksčiau matyta situacija. Atrodo, kad mūsų prani, prieštaravimai yra atmesta, atmes, atmetami pateikiant EFSA įrodymus, informaciją. Tačiau EFSA mums nebetrodo pateikima. Pavyzdžiui, EFSA patvirtino Sahariną, e, nors ši medžiaga e, yra draudžiama Junktinėse Amerikos valstijose kaip karcerogeninė medžiaga. Ta pat jau galima pasakyti ir visą eilę kitų medžiagų, su kuriamis mes e, susidarėme. Taigi, Buvo kalbama apie šešių mėnesių glifosato e, patvirtinimo atnaujinimą, tačiau dabar yra siūloma šią medžiagą patvirtinti dar 15 metų. Aš laikausi nuomonės, kad mes susidurėme su situacija, kai Europos parlamentas turi įsikišti. Mes esame atsakingi už visuomenės sveikatą, visuomenė suteikia mums tam tikrus įgaliojimus ir turime kovoti su e, komisija ir su EFSA. Laikomės nuomonės, kad yra tikrai visa eilė e, mažiau žalingų pesticidų nei glifosatas. Kalbant apie patvirtinimą, E, medžiaga gali būti patvirtinta tik tada, jeigu ji yra nekeksminga. Ir kai yra aišku dėl šios medžiagos e, saugumo. Tačiau mes patys turėtumėm būti atsakingi ES piliečiams ir pasikliausti tik tai e, patikimais duomenimis. Ačiū, sako pirmininkas. Turiu pasakyti, kad e, kalbant apie kalbėtojų tvarką, tai suteiksiu tiems, kurie pasirašė, pritarė šiam prieštaravimui ir kalba frakcijos vardu. Vėliau mes suteiksime tiems, kurie pritarė šiam prieštaravimui, tačiau kalbės ne frakcijos vardu, o po to visiems kitiems. Tokia yra kalbėtojų tvarka. Dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Tais. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Mes žinome, kad glifosatas nuo 74 metų yra vis dažniau naudojamas. E, šiandieną 260 e, kartų e, glifosatas yra naudojamas nei 74 metais. Tuo tarpu Pasaulyje glifosatas yra dažniausiai naudojamas žemės ūkyje. E, Trys ketvirtadaliai glifosato yra naudojama sodininkystėje, daržininkystėje. Pavelas Pots pasakė, kad e, vis daugiau aptinkama glifosato dirbožėmėje, vandenyje, maisto produktuose ir vokiškame aluje, e, e, motinos piene, šlapime nėra jokių abejonių, kad e, e, šiandieną e, žmonės dėl glifosato rizikuoja daugiau savo sveikata nei 74 metais. Yra patvirtinta atitinkama direktyva, kuri labai detaliai numato, ką daryti su tokiamis pavojingomis e, medžiagomis. Tai e, yra 2009 metų direktyva, e, pagal kurią yra sakoma, kad aktyvi medžiaga gali būti patvirtinta tik tada, jeigu ji nekelia neįgiamo poveikio sveikatai ir jeigu, sakykime, šią medžiagą būtina naudoti žemės ūkyje ir pakaitalų nėra. Tačiau Pagal šią direktyvą taip pat yra numatytas e, atsargumo principas. E, tiksliau, tokį principą gali taikyti komisija. Ir neleisti, sakykime, pratesti tam tikrų jau patvirtintų medžiagų galiojimo. Prieš kelis mėnesius mes e, e, tarėme su EFSA atstovais. EFSA atstovai sakė, kad pasikliauna moksliniais tyrimais. Tačiau nereikia pamiršti ir informacijos, kuri pateikiama visuomeniai. Komisija e, siūlo pratesti glifosato patvirtinimą dar 15 metų. Tai yra maksimalus laikotarpis. Nežinau, kokį, kodėl komisija pasirinko būtent tokį sprendimą. E, Europos parlamento nariai, jų dauguma pasisako prieš glifosato patvirtinimo pratesimą. Neaišku, kodėl tai e, turėtų būti daroma tokiam ilgam laikotarpiui. Be kita ko, e, žinome, kad e, glifosatas yra pavojingas žinduoliams, žmonėms, e, kad e, glifosatas neigiamai veikia ne tik tai pikdžiolės, bet ir dumblius, grybus. Kitaip tariant, turi labai didžiulį neigiamą poveikį biovairoviai. Žinau, kad AJAK ir EFSA nesutarė, tačiau Jie sutarė dėl vieno dalyko, kad e, EFSOS nuomonėje glifosatas nėra įvardinama kaip karcerogeninė medžiaga. Tačiau yra labai daug e, tyrimų, kurie yra atlikti ir kurie rodo, kad glifosatas turi neigiamą poveikį e, žinduoliams ir žmonėms. Dabar kalbant apie karcerogeninės medžiagas, tai yra vienas dalykas. Tačiau E, kitas dalykas yra e, tai, kad glifosatos veikia endokrininę sistemą. E, taigi, patvirtinus glifosato e, galiojimą, leidimo galiojimą, nebus laikomasi tos, to apsaugos principo. E, Ir mes laikomės nuomonės, kad e, tai nedėra su 9 metų 11.07 direktyva. Tad prašytumėm, kad komisija atsiimtų savo pasiūlymą dėl glifosato, atliktų nepriklausomą tyrimą dėl glifosato klasės. Ir taip pat pageidautumėm, kad būtų paviešinta visa mokslinė informacija. Sante generalinis dektoratas e, e, yra suinteresuotas visuomenės sveikatos apsauga ir aš noriu, kad tas darbas būtų atliktas. Gerbiami kolegos, yra dar 20 norinčių kalbėti. Jeigu kiekvienas kalbės po 5 minutes, truks laiko. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Pedičiniai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Na, atrodo, kad keista, tačiau e, dar kartą e, sustinkame su komisija, kur e, vėl aptarėme glifosato pat, galiojimo patvirtinimą 15 metų. Laikausi nuomonės, kad glifosatas daro žalą ne tik biovairoviai, bet patenka ir į mūsų mytybos grandinę. Ir Vokietija ir EFSA yra įsitikinusios, kad glifosatas nekelia kažkokių rimtų problemų žmogui. Tačiau e, daugia e, tarptautinių e, kompanijų e, užsakyta e, studija rodo, kad e, 11 valstybėje, valstybių atliktų e, studijų metu buvo nustatyta, kad glifosatas yra e, karcerogeninė medžiaga pagal EFSA glifosatas turėtų būti dar kartą patvirtintas e, e, kaip pesticidinė medžiaga. Jūs greičiausiai e, žinote, kad glifosatas yra naudojamas kultūroms purkšti, o vėliau, sakykime, iš tų kultūrų yra gaminami dripsniai ir panašiai. Taigi aš norėčiau sužinoti, kodėl tas patvirtinimas bus atnaujintas, žinant tikrai, kad e, e, glifosatas yra karcinogininė medžiaga. Taip pat e, tai, kad ši medžiaga veikia ir endokrininę sistemą. Taigi norėčiau sužinoti iš komisijos, kokios yra sąlygos tam, kad būtų galima taikyti e, tą apsaugos principą ir jeigu ne dabar, tai kada. Ačiū. Ačiū, ENF. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu e, dėl procedūrų e, pakalbėti. Tos pačios frakcijos pateikė uh, keletą prieštaravimų ir mes likome vieni, nors ir siekim to paties tikslo. Uh, Aš noriu priminti, kad mūsų frakcija irgi tarnauja savo rinkėjų interesams, e, rūpinasi jų e, sveikata ir aplinka ir aš norėčiau, kad nebūtų e, partiniai interesai čia svarbesni už rinkėjų interesus. O dabar perinu prie savo pasisakymą. Visi suprantame glifosato pavojų, ypač žinome, kad jo komercinis variantas Tai yra pateikiamas kartu su toksinėmis kitomis sudėtinėmis medžiagomis. Aš norėčiau, kad Europos komisija pažvelgtų atidžiau į savo anksčiau parengtą reglamentą ir pasvertų kitos institu, kitų institucijų pozicijas. Mes vis kalbame apie kovą su, antibioti, e, su rezistencija antibiotikams. Apie tai jau keletas metų e, nuolat yra kartojama bet tuo pat metu matome, kad glifosatas kaip antibiotikas yra naudojamas kitokio pobūdžio paskirčiai. E, ir žinia, glifosatas yra naudojamas e, kartu su kitomis medžiagomis ir jis tarnauja kaip antibiotikas. Deja, komisijos e, kai kurie pasiūlymai nueina per toli. E, mokslinis kontekstas yra ypatingas. E, Pirmiausia, turim suprasti, kad EFSA iškelia abejonių. Taigi abejonių iš tiesų yra. Jeigu jos egzistuoja, vadinasi, yra rizika. Kitas dalykas. Heinrich Boll, Vokietijos federacijos tyrimas parodė, kurios visuomenės grupės yra labiausiai pažeidžiamas glifosato atžvilgių. Adv Taigi turime dvi labai rimtas priežastis abejoti. Europos parlamentas kreipėsi Europos komisiją, kad būtų laikomasi atsargumo principo ir prašė, kad būtų priimtas sprendimas dėl pesticidų pateikimo į rinką. E, Visą tai leidžia galvoti, kad Europos komisija elgsis atsargiai ir sukurs naują rizikos vertinimo sistemą ne vėliau kaip e, e, šiais metais ir bus sukurtas naujas mechanizmas. Taip pat suprantame, kad turi būti sukurtas e, kitų sudėtinių medžiagų sąrašas, e, kurios turėtų būti draudžiamas kaip per daug toksiškos. Tai reikštų geresnį rizikos valdymą ir atsargumo principo taikymą. E, priešingai, jeigu komisija ketins pratesti fitosanitarinių produktų reglamentų galiojimą, sukurti naujus teisės aktus tokioms medžiagoms kaip glifosatas, tai nulems paieškų, e, alternatyvių medžiagų paieškų žūti. Europos komisija turėtų stengtis suderinti valstybių narių interesus ir atsižvelgti įvairių tyrimų išvadas bei priimti atsinkamą sprendimą. Ponas Demensbeker. Ačiū kolegos. aš nusprendžiau pats asmeniškai pritarti prieštaravimui dėl komisijos pasiūlymo pratesti dar 15 metų glifosato naudojimą. Yra daug klausimų susijusių tuo, ar glifosatas yra karcinogenas ar ne, bet e, iš tikrųjų, anot EFSOS, glifosatas nėra kancerogenas. Pasaulio sveikatos organizacijos atitinkamas komitetas nusprendė, kad e, ši medžiaga tikriausiai yra korcinogenė, taigi nuomonių yra įvairių. Ir e, taip vadinamos e, bendros sudėtinės dalis taip pat yra labai svarbus elementas susijęs su mano minėtų organizacijų išvadomis. EAT, pasaulio sveikatos organizacijos atsakinga institucija, nagrinėjo bendras sudėtinės dalis. Ir Europos komisija taip pat yra atlikusi atitinkamų tyrimų. Bet tai yra ne tas pats, e, kas e, glifosato analizė. Taigi, kodėl išvados dėl bendrų sudėtinių dalių E, kieksmingumo tapo pagrindu pasiūlymui patvirtinti glifosato naudojimo pratesimą ir kodėl komisija pasirinko maksimalų 15 metų laikotarpį. Pakartosiu kolegų klausimą. Svarbiausia yra viešoji visuomenės sveikata ir reikėtų taikyti čia atsargumo principą. Taigi reikia tolimų, tolimesnių tyrimų dėl glifosato ir kitų sudėtinių dalių. Aš neginčiu jų EFSA išvadų ir EFSA kaip organizacijos patikimumo, aš manau, kad vertinant riziką, iš tikrųjų EFSA yra labai objektyvi, bet e, aš manau, kad nėra pakankama e, išnagrinėti. E, tik aktyvesias medžiagas. Taip pat norėčiau pritarti tiems, kas prašo daugiau aiškumo e, dėl galimo poveikio endokrininiai sistemai. Aš manau, kad yra tikrai per daug klausimų, per daug nerima keliančių faktų, kad galėtume pritarti komisijos pasiūlymui dėl pratesimo. Frederik Rys, ačiū ponė pirmininkė, aš sutinku su uh, autoriumi Pavel Pok. Jis pradėdamas diskusiją sakė, kad dėja Europos e, parlamentas e, prieštarauja Europos komisijai ir tai yra tarsi gelbėjimosi uh, priemonė, bet supraskime, kad mūsų pozicija yra labai svarbi, labai svarbu, kad mes kartotumėm savo nuomonę. Ne pirmą kartą mes prieštaraujame e, tam ir ne pirmą kartą apie tai kalbam užimtumo komitete. Noriu pabrėžti, kad ir aš esu e, autorė rengiant šį dokumentą, bet aš individualiai rengiu tai, nes mano frakcija šiuo klausimu neturi vienodos pozicijos. Aš pateikiau priežastį, kodėl aš e, prieštarauju ir jau aiškiai buvo pasakyta, kad Europos komisija čia daro būtent tai, ko nereikėtų daryti šio dosie atveju. Kalbam apie e, glifosato leidimo atnaujin, pratesimą ar nepratesimą. Mes turim pasverti realybę. E, šis dosie yra prieštaringas e, politiškai, moksliškai, žiniasklaidoje, taip pat visuomenės nuomonė išsiskiria dėl šios medžiagos ir diskusijos vyksta labai aktyvios. E, vis, tarptautinė vis, sveikatos organizacija sako, kad galbūt glifosatas yra kancerogeninis, o yra kitų uh, indust, pramonės atstovų, kurie sako, kad tikrai ne. Mokslininkai neturi aiškių išvadų, ekspertai nedaro vieningo sprendimo. Ir ekspertai vis tik radikaliai ir kategoriškai kai kurie pasisako. Apie tai šioje diskusijoje jau buvo minėta. Mes supraskime, kad net tik glifosatas kaip medžiaga yra e, problematiškas. Tas kokteilis, su kuriuo jis yra parduodamas, kitos sudėtinės priemonės taip pat jį paverčia kancerogenišku. Todėl mes turėtumėm kalbėti apie 500 įvairių kitų sudėtinių medžiagų. Europos komisija kalba apie apsaugos principą. Atsiprašau, bet man tarsi pasityčiamas skamba. E, kalbama apie apsaugos e, principo taikymą vienai sudėtiniai medžiagai lyginant su 500 kitų medžiagų. Aš norėčiau priminti, kokius argumentus minėjo kolegos kalbėję prieš mane ir porą trejetą politinių klausimų pateisiu. Ne kiekvieną dieną e, matome, kad pirmininkaujantį valstybę šiuo klausimu kaip šis kertasi su e, po komisija ir ta konfrontacija yra vieša. Niderlandų pirmininkavimas nėra vienišas šiame mūšyje. E, mes suprantame, kad bus ir kitų valstybių, kurios aiškiai turės poziciją. Ir aš grosso modo galiu pasakyti, kad maždaug 140 milijonų ES piliečių bus atstovaujamų e, tų ekspertų, kurie prieštaraus glifosato naudojimui. Buvo tokių, kurie sakė, kad gal nesurinksime kvalifikuotos daugumos ir dėl to turbūt buvo viskas nukelta iki kiaužės mėnesį. Aš atsiprašau, kad toks procesas vyksta. Tokia procedūra vyksta. Aš nežinau, ar jau būtų galima pasakyti, kad e, dokumentas turi būti atnaujintas, bet kokiu atveju reikia jį peržiūrėti atidžiai. Mes teikiame dvi rezoliucijas šiandien, mes jas aptarinėjame kartu ir juose gana naiviai yra prašoma, kad jau tuoj pat E, Liepos mėnesį uždraustumėm glifosatą. Taip negali būti. Perskaitykite mūsų tekstą, perskaitykite mūsų pasiūlymą. Mes teikiame naujo dokumento teksto. Pirmame ir antrame punktuose labai aiškiai sakom, kad Europos komisija turi iš naujo atlikti savo namų darbus. Mes neprašome visko apleisti, bet mes prašom, kodėlgi nebūtų galima numatyti palaipsnio išvedimo iš rinkos, naujo kalendoriaus, dokumentų peržiūros ir turim kalbėti apie tų probleminių medžiagų sąrašą. Norime, kad Europos komisija išgirstų mus, išgirstų ekspertus, e, tarptautinės sveikatos organizacijos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitur. Aš dėl to, ponė pirmininkė, noriu, kad būtų suprasta, ko mes prašome. Turbūt visi girdėjote, kad dar vis tik yra įmanoma priversti Europos komisiją mūsų klausytis. Mes turėtume gana radikaliai šio klausimu pasisakyti. Peter Jar. Ačiū ponas Jar, EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau e, atsiprašyti kolegos Delaino vardu, kuris negali šiandien dalyvauti dėl e, sveikatos priežasčių ir aš keletą pagrindinių jo pastabų norėčiau išsakyti. Iš tikrųjų, ne visada galime vadovautis ideologiją. E, svarbiausia yra žiūrėti tiesai į akis. Pasigirdo raginimo atlikti nepriklausomus mokslinius tyrimus. Tai iš tikrųjų būtų geras pasiūlymas. Bet e, iš tikrųjų kiekvienam atliktam tyrimui su konkrečiamis išvadomis galima rasti tokį tyrimą ir tokias išvadas, kurios yra visiškai priešingos. Mane liūdina ne vien komisijos pozicija, bet ir tarybos taip pat, nes ten viskas stringa dėl to, kad yra e, susilaikoma, dėl to, kad nėra priimami atitinkami sprendimai. Buvo pasakyta, kad EFSA Vokietijos vienam fondui e, pervedė vertinimo užduotį ir keista, kad Vokietija dabar susilaiko nuo sprendimo. Vokietija pati kai valstybė narė netiki savo instituto atliktais tyrimais. Tai mane tikrai tas labai stebina. Ir mane tikrai tas, man tai kelia nerimą. Glifosato mm, likučių galima rasti šlapime ir e, tų likučių, e, yra, likučių kiekis yra didesnis negu e, geriamame vandenyje. Tas iš tikrųjų neramina. Ir jeigu šis faktas ignoruojamas, tai reiškia, kad nelabai kas ir nori iš tikrųjų objektyviai gilintis į šios klausimus. Reikia objektivumo, mes turime rasti praktinį sprendimą, uh, kuris e, veiktų. Kažkas e, pasakė, kad, na, jeigu bus uždrausta viena medžiaga, tai bus pradėta taikyti kita, bet taip e, negalima galvoti. Jeigu bus kažkokios medžiagos uždraustos, tai ir ūkininkai turės e, naudoti brangesnės medžiagas. Na, taigi, aš kolegos vardu norėčiau pasisakyti, kad mes turėtume e, vadovautis sveikų protų ir objektivumo e, kriterijais. Taip pat turime galvoti apie visą procesą, kuriame dalyvauja ir komisija, ir valstybės narės. Tas procesas turi būti užbaigtas. Mums reikia konkretaus rezultato. Jeigu viskas priklausytų nuo manęs, aš uždrauščiau um, susilaikymą balsuojant taryboje. Ačiū. Toliau ponė Gerling ECR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia pasakysiu, jog akivaizdu, kad glifosatas kelia didžiulį susirūpinimą ir taip suprantu, suprantu kai kuriuos iškeltus klausimus, kitų ne, bet e, pripažįstu, Mm, kad e, pono Pots e, išsakytos pastabos yra tikrai pagrystos. Jis e, pateikė labai aiškius argumentus. Ir iš tikrųjų, manau, kad kai kurios valstybės narės galbūt tikrai sureikšmina šios klausimus, taigi turime į viską žiūrėti blaiviai. Aš negaliu pritarti rezoliucijai, nes manau, kad ji nėra tiksli daugeliu požiūrių. Tai neaiškia, kad mūsų frakcija uh, E, nemano, kad e, šių klausimų nereikia svarstyti, bet e, aš jau pavargau nuo kalbų, kad EFSA prarado patikimumą ir kad reikia persvarstyti jos funkcijas. Prisiminkime iš tikrųjų kitus atvejus, kai EFSA ir mūsų nuomonė sutapo, nors nesutapo su kitų tyrimų rezultatais, bet tada mums buvo patogu, tada mes pasitikėjom EFSA, dabar sakom, kad e, pasitikėti negalime. Bet e, iš tikrųjų EFSA e, vadovaujasi suteiktais įgaliojimais, įsigilino į klausimą ir pateikė išvadas. Ir kai mes lyginame EFSA ir IARC tyrimus, tai yra ne vienodi dalykai, nes IARC daugiausia nagrinėja bendras sudėtinės dalis. Ir aš nesuprantu, kodėl rezoliucijoje tai nėra, į tai nėra atkreipiamas dėmesys. Aš manau, kad rezoliucijoje einama per toli. Pirmoje dalyje sakoma, kad komisijos įgyvendinimo reglamentas neužtikrina deramos gyvūnų ir žmonių sveikatos apsaugos, bet tai yra netiesa, tai tiesiog netiesa. Taip pat netiesa, kad yra nesilaikoma atsargumo principo. Atsargumo principas iš tikrųjų nėra toks paprastas. Jeigu ga, įtariama, kad kažkas pavojinga, tai galima uh, uždrausti. Ne, tiesiog būtina svarstyti. Uh, Tokia yra atsargumo principo esmė. Ir dar sakoma, kad viršėjami įgyvendinimo reglamento įgaliojimai, bet tai taip pat yra netiesa. Iš tikrųjų, dabar bandoma apeiti e, nustatytą procedūrą, o pagal dabartinę procedūrą yra e, taikomas įgyvendinimo aktas e, ir remiamasi ekspertų nuomonė, o ekspertai savo nuomonės kol kas nepateikė. Taigi raginti komisiją atsisakyti reglamento projekto yra per anksti ir neprotinga. Taip pat raginama komisijai Raginama, kad komisija nepatvirtintų glifosato e, naudojimo pratesimo, e, bet iš tikrųjų komisija e, pasakė, kad jau pateik savo nuomonę dėl bendrų sudėtinių dalių, ko prašoma rezoliucijoje. Taigi rezoliucijoje tai yra perteklinis punktas. Pirmininkas salėje pasigirdo prieštaravimų dėl per ilgo pasisakymo. Ačiū. Taip pat e, raginama komisija peržiūrėti glifosato klasifikaciją, bet tai taip pat jau yra daroma. Nemanau, kad rezoliuciją pasirašė asmenys, e, ją skaitė. Taip pat raginama, kad EFSA atskleistų visą turimą mokslinę informaciją. Aš sutinku su tuo, iš tikrųjų tai turėtų būti. Bet dėja, Šis punktas yra tarp visų kitų. E, toliau kalbama apie atitinkamą vertinimą, bet e, nenurodoma, kokiais standartais jis turėtų būti daromas ir toliau tolesni veiksmai susijęs su šia e, rezoliucija. Vėlgi, aš to nesuprantu. Aš manau, kad iš tikrųjų verta kelti klausimus dėl glifosato, bet ši rezoliucija eina per toli, yra tiesiog isterinė ir jai turėtų būti pasipriešinta. Uh, Ačiū, ponas Vitema Alde vardu. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šią popietę Alde frakcijoje įvyko diskusija ir mes kol kas neturime aiškios pozicijos už ar prieš pratesimą, bet sprendimas turi remtis mokslinė informacija, moksliniais tyrimais. Tai neturėtų būti politinės diskusijos dalykas. Alde ragintų komisiją atlikti išsamų mokslinį tyrimą ir atsakyti iš šio komiteto iškeltus klausimus. Vis dėlto norėčiau taip pat išsakyti asmeninę pastabą. Būtent e, glifosato uždraudimas gali turėti neigiamą poveikį. Kaip jau buvo sakyta, žemės ūkio sektorius yra didžiausias glifosato naudotojas. Ir Aišku, tai yra visiems puikiai žinomas faktas. Taigi piliečiai reiškia e, pagrįstą susirūpinimą. Būtent dėl to vis daugiau ūkininkų naudoja integruoto e, kenkėjų valdymo principą, kuriam aš visiškai pritariu ir e, kurio, už kurį pasisako ir Europos komisija, bet kuo paremtas šis principas. Tai reiškia, kad herbicidai yra naudojami atsakingai ir um, jie naudojami tik tada, kai nėra kitų mm, saugesnių priemonių. Yra būdų maksimaliai sumažinti herbicidų naudojimą. Ir būtent um, to reikia toliau siekti. Bet negalima tiesiog imti ir uždrausti kažkurių pesticidų ar herbicidų. Ūkininkai turi turėti galimybę turėti atsarginės priemonės, o dabar jie patiria didžiulį spaudimą. Ir sodininkai ir ūkininkai dabar yra priversti naudoti alternatyvius metodus ir tokius produktus, kurie yra dar kengsmingesni žmogų, žmonių sveikatai ir aplinkai. Galiu pateikti tokį pavyzdį kaip pikdžiolių deginimas, kuris žaloja aplinką, arba e, natūralių toksinų naudojimas, kuris ne visada yra veiksmingas ir žalingas ekosistemoms. Taigi mes turime atsižvelgti taip pat ir į socioekonominius, e, ekonominį poveikį galimo uždraudimo Jeigu glifosatas būtų uždraustas ES, o kitose šalise jis toliau bus naudojamas, tai bus iškraipama konkurencija, bus nepalanku ūkininkams ir žemės ūkio sektoriui. Ačiū. Ponas Lyze, ačiū ponė pirmininkė. Ši diskusija sudėtinga, prieštaringa, bet aš norėčiau pasakyti vienu klausimu, aš manau, kad visi sutiksime su tuo. Iš e, palankiosios pusės reikia pastebėti, kad Europos komisija e, pripažino, kad lajausaminas irgi turėtų būti draudžiamas. Ir turėtų būti ištirtas e, tas produktas kaip kitose sudėtinėse junginiuose iš karto tai turi būti užduota. 2012 metais aš komisijos nariams Daniui ir Patočnikui nusinčiau laišką apie tai. Europos komisija nelabai patikėjo, kad reikia kažką padaryti, bet man atrodo, kad per tą laiką jau yra padaryta pažangos. O šiaip turiu pasakyti, kad e, ši tema yra klampi. Kai kas Europos komisijoje sukūrė įspūdį, kad glifosatas e, yra E, nenodingas, o kitis, e, nuodingas, o kiti sako, kad jį galima gerti kaip vandenį. Aš galiu kaip gydytojas pasakyti, kad to jokių būdų nereikia daryti, nes ta medžiaga yra labai problemiška, reikia žiūrėti, ką galėtumėm e, daryti, kad jos nebūtų. Taip pat reikėtų pagalvoti apie uh, uždraudimą, net jeigu palaipsnio iš sustabdy, naudojimo sustabdymo uh, įvedimas reikalaus alternatyvų ieškojimo žemės ūkio sektoriuje. Reikia ieškoti naujovių. Buvo iškeltas klausimas dėl importo, taip jis pats jis yra labai svarbus, bet e, importas visko nepakeis. Mes ir toliau e, įvesdami apribojimus tik savo konkurenciją mažindami. Balsavimas vyks rytoj. Ir aš tikiuosi, kad mes ieškosime e, kompromisinių sprendimų plenariniam posėdžiui. Buvo iškeltas klausimas, ar 15 metų laikotarpis yra tinkamas, ar reikėtų trumpesnio laiko. Manau, kad apie tai reikia dar pagalvoti. Ir e, taip pat būtina nu, pamastyti apie kitas sudėtinės dalis, vadinamosius koformuliantus. Taip pat pagalvokime, ar visos Europos mastu reikia mažinti naudojimo apimtis, ar Europos komisija neklysta įvesdama 15 metų leidimo pratesimą visoms toms medžiagoms. Būtų labai sunku atsakyti taip arba ne. Äh, Ponas Grotė, ačiū. Visuomet taip būna, kai teikiam prieštaravimą. Taip nesusilaikę. Aš noriu pasakyti, kad valstybės narės, besislėpdamos po susilaikymu, labai skirtingą mentalitetą slepia. Du ministrai dabar sako, kad jie susilaikys. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtų tai reikšti prieštaravimą, ne. Aš norėčiau pastebėti, kad Europos komisija ir EFSA agentūra vertinamos per laiko perspektyvą. Šiuo metu išgyvenam labai sudėtingą etapą ir e, judėjimo e, laikas, judėjimo laisvė yra ribota. Mes girdėjome EFSOS argumentus. Ji laikosi specialaus plano tarsi. Galutinis produktas turėtų būti įvertintas, bet to kol kas dar nėra padaryta. Europos komisija galvoja, kad viskas bus patvirtinta parlamente labai lengvai, tačiau mes kaip parlamentas turėtumėm viską atidžiai patikrinti. Ir kai e, mums yra teikiami pasaulio sveikatos organizacijos svarūs argumentai, jau nekalbant alaus gerėjų argumentus, ir turime keisti savo poziciją. Aišku, įvairiausių medžiagų likučių galima rasti daugelėje produktų. Aš manau, kad visa ši procedūra turėtų būti peržiūrėta. EFSA ir komisija tą turėtų padaryti, nes kitaip institucijos pačios e, susidurs su dideliais procedūriniais sungumais. Dėl to manau, kad reikėtų šiek tiek kitaip apie tai mąstyti. Rytoj turėtų būti galima balsuoti už arba prieš, taip pat turėtų būti galima duoti politinį signalą. Manau, kad reikia e, susilaikyti nuo prieštaravimo ir balsuoti taip. Pone Farija. Dėkoju, pirmininkė. Kaip kolega iš APP e frakcijos pasakė, mums reikia rimtų diskusijų, kad galėtumėm priimti objektyvų sprendimą, o to trūksta. Klausimas yra labai sudėtingas, kontroversiškas. Visų pirma, mes matome, kad e, mokslininkai ir valstybės narės e, laikosi skirtingų nuomonių. EFSA pareiškė, kad e, veiklioji medžiaga glifosatas turi būti išanalizuotas kartu su konformuliantais, kaip tai padarė Irak. EFSA e, pateikė savo rezultatus ir mano, kad e, veiklioji medžiaga glifosatas yra karcerogeninė. Tuo tarpu Irak sako, kad glifosatas e, sukelia vėžį. Taigi dvi studijos, du skirtingi rezultatai. Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacija atliko tokį platesnį tyrimą ir priejo išvados, kad e, glifosatas yra karcerogeninė medžiaga. O mes turime žinoti, kas yra teisus. Mes nesame mokslininkai, tačiau turime ginti visuomenės sveikatą ir turime turėti tam pagrindą. Kalbant apie dabar pateiktą pasiūlymą, tai reikia laikytis to atsargumo principo ir priimti sprendimą, uh, atsižvelgiant į tai, ar glifosatas gali būti toliau naudojamas. Tačiau tam reikalingi išsamesni moksliniai duomenys. Mums dabar kyla daugiau klausimų nei prieš kurį laiką. Ir tai yra dėl to, kad mokslininkai laikosi nevienodos nuomonės. Ir dabar mum, mums patiems kyla daug neiškumo. Pradžioje sakėme, kad e, reikia atlikti tokį platų poveikio įvertinimą ir tik tada galėsime priimti sprendimą. Tam galiu pritarti. Kalba eina apie veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujina 15 metų ir tai turės rimtų pasiekmių sveikatai. Todėl mums tai tenka pareiga priimti tokį sprendimą, kuris geriausiai saugotų visuomenės veikatą. Ir tam tikslui turime turėti mokslininkų pateiktą informaciją. Deja, mes šiandien neturime reikiamos informacijos, kad galėtume priimti tinkamą sprendimą. Bent jau šiandieną aš tokio sprendimo negaliu priimti. Aš negaliu pritarti, kad glifosatas galėtų būti naudojamas dar 15 metų. Dėkuoju. Ja, ich darf mich erstmal... Ačiū. Aš noriu visų pirma padėkoti toms valstybėms narėms, kurios išreiškė kritišką poziciją ir jų dėka ši procedūra buvo sustabdyta. Kol kas galiu jums tik didelį ačiū už tai pasakyti. Klausimas, ar e, reikia apriboti leidimo pratesimą, neapsi, nekalbėti apie 15 metų. Pastaruosius dviejus metus mes e, labai kritikuojame šį sprendimą, jau vien tai reikalauja, kad ši problema būtų rimtai vertinai, kad komisija teikia tokį pasiūlymą. Yra iš tiesų skandalas. Be to, vartojimas yra niekiek neribojamas. Ką tai reiškia? Kiekvienas ūkininkas gali pervažiuoti per savo grūdinių kultūrų lauką ir jį nupurkšti, išžudydamas e, visus kenkėjus ir paskui savo grūdus parduos e, vietiniai e, kepyklai. Niekas to nesupranta. Galvoja, kad tai yra neįmanoma. <clears throat> Mes e, sunkiai įsivaizduojame, kad kas nors e, nuvažiuotų į kažkokią tai sudėtinių dalių parduotuvę, su, pasidarytų tokį tirpalą ir pradėtų jį naudoti savo sode. Įsivaizduokit, kas tada būtų. O mes čia dar 15 metų pratėsim leidimą. Pagalvokime apie tai atidžiau. Aš visų pirma noriu padėkoti žmonėms, kurie tą procesą pristabdė. Ir džiaugiuosi, kad tiek daug e, šiuo klausimu susirūpino piliečiai. Mes privalome apie tai kalbėti kaip parlamento nariai. Yra ir kitų priežasčių, e, kurias turėtumėm šią diskusiją aptarti. Atlikta nemažai biologinės įvairovės tyrimų, kurie parodė, kad 40 procentų glifosatu apdorotos e, e, zonos praranda biologinį įvairovę. Taigi biologinė įvairovė, e, biologinės įvairovės strategija čia nukenčia. Būkim nuoseklus ir žiūrėkim, ko, kas yra parašyta EFSA studijoje. Negalima sakyti, kad nėra alternatyvų. 150 tūkstančių e, ekologiškų ūkininkų e, sugeba naudoti glifosatą ir pagaminti neužterštus produktus. Tai, kad pastaraisiais metais glifosatas pradėtas naudoti daugiau, tik parodo, kad dėl to E, žemės ūkio gamyba atpinga. Tai yra ekonominiai veiksniai, o ne kokie nors kiti. Galima būtų sakyti, kad tai apsaugo aplinką ir panašiai. Visą tai skamba jokingai, paprasčiausiai viskas susiveda į pinigus, ūkininkams taip yra pigiau. Cheminės priemonės panaudoji geriau negu, pirmiau negu ką kitą. Negalima teikti, kad glifosatas yra būtinas. Viską nulėmė ekonominė motivacija Jeigu ūkininkas sako, kad jis nesugeba ūkininkauti turėdamas glifosatą, tai jis turėtų užsičiaupti. Yra daugybė įvairiausių kitų priemonių, mechaninių priemonių, alternatyvių e, kenkeninio kinimo priemonių. Taigi, jeigu negalime užkirsti kelio leidimo pratesimui, aš tikiuosi, kad taip nebus, tai bent jau turim tada reikalauti, kad būtų griežtai ribojamas glifosato naudojimas. Apie tai kol kas nėra diskutuojama, O dėl bendros leidimo išdavimo procedūros, ji yra miglota. Tokie dalykai turėtų dinkti. Jok studijos viešos, EFSA studijos neskelbiamas viešai. Tokių dalykų neturi būti. Oui, monsieur le président, chers collègues, quelques... Ponas Parniu, ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, keletą žodžių per keletą minučių. Labai svarbu dabar prisiminti E, diskutuojant aplinkosaugos komitete, kad e, prieš Monsanto mes e, jau esam pasiekę pergalės. 30 metų jis buvo naudojamas kaip ranapas. Ir labai svarbu, kad būtų įvardinamos įmonės, kurios E, naudojo tas priemonės, o yra tokių, kurios jau daug metų čia, ES ir kitose pasaulio dalise vykdo labai aktyvę lobistinę veiklą, kurios vienintelis tikslas - sukurti pinigų. Nepamirškime, kad kai kalbam apie rondapą, kai kalbam apie glifosatą iš neigiamos pusės, mes pradedam kirsti pat paties Monsanto egzistavimo pamatą. Nesgi žinome, kad 40 procentų rondapų yra, e, pardu, sudaro Monsanto, e, atsiprašau, Monsanto pajamą sudaro 40 procentų įplaukų iš rondapo. E, mes e, kaip Europos parlamento nariai turėtumėm nekalbėti apie kažkokias elitinės priemonės, mes turėtumėm galvoti labai aiškiai, kaip pakeisti e, interesus, nes viską dabar nulėmė in, finansiniai interesai. E, visų sprendimų e, kontekste yra įmonių interesai ir mūsų kolegos kalbėdami apie riziką, kurią mes e, susidurėme, jeigu šis herbicidas yra naudojamas. Prisiminkime, kad 600 E, tūkstančių tonų e, visame pasaulyje per metus yra panaudojama. Taigi visa diagnostika, įskaitant ir medicinę diagnostiką, daktaras Peteris Lyzė apie tai kalbėjo. Ir pasaulinės sveikatos organizacijos pareiškimai, kad jis yra kancerogeninis. E, yra ignoruojami Europos komisijos, kuri sako, ne, ne, ne, mes kartu su EFSA atlikome tyrimą ir turime e, nuomonę parengtą e, finansiškai remtais, agrochemijos pramonės remtais tyrimais. Taigi, kaip gali būti, e, kad 73 nacionalinių ekspertų dalyvavusių tame vertinime nuomonė yra neišviešinta, yra nežinoma ir galiausiai sąsajos su pramonė nėra nukerpamos. Ši problema šiandien mums iškyla, apie tai mes šiandien turim kalbėti. Ir šiandien e, politinės mūsų uždavinys yra e, pasmerkti Nesigėdikim pasmerkti, e, kai e, kalbam apie e, įtaką medicininius padarinius gyventojų sveikatai, mūsų piliečių sveikatai. Dėkuokime, dė, padėkokime kolegoms, kurie e, suformulavo šį prieštaravimą ir aš manau, kad mes turim balsuoti už jį. Ačiū toliau, ponas Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mit Interesse diese Diskussion verfolgt. Ich bin praktisch. Ačiū. Aš E, man labai įdomu klausyti šios diskusijos. Aš pats ūkininkauju nuo 14 metų. Aš pats glifosato nesu nei vieną kartą naudojęs ir per metus 20 metų tikrai dar niekada nepanaudosiu. Ir vis tik negaliu suprasti, kaip tos diskusijos vyksta. Tiesą sakant, aš su Monsanto irgi neturiu jokių kontaktų. 40 metų iš vis nebuvo diskutuojama apie glifosato toksiškumą. Kodėl staiga ta tema dabar iškilo? Anksčiau aš esu e, girdėjęs e, daug visokių komentarų, bet e, 30 metų apie antrociną, pavyzdžiui, nebuvo kalbama, bet dabar staiga pradėta apie tai kalbėti. Diskusija prasidėjo dėl to dabar dėl glifosato, kad pasibaigė patentas Kaina labai ženkliai glifosato dėl to nukrito. Ar Monsanto atveju e, dominuoja tie patys veiksniai? Ar ir jo patentas tuoj pasibaigs? Gal tai yra priežastis? Aš nežinau, kaip bus, bet man atrodo, kad čia yra labai daug painiavos. Vokietijoje yra rizikos vertinimo institutas. Ir praėjusią savaitę E, mūsų prezidentas e, savo savaitinėme leidinyje, kuris nebuvo labai palankus ūkininkams, sakė, kad glifosatas kelia tokį pat pavojų kaip e, valgomoji druska. Jis sako, jeigu drausim glifosatą, tada reikia uždrausti ir druską. Vokietijoje 20 amžiaus pradžioje gyvenimo vidutinė trukmė buvo maždaug 38 metai. Tada jokio glifosato nebuvo naudojama. O praėjusiais metais reikėjo padidinti pensijų rezervus, nes gyvenimo trukmė labai pailgėjo ir e, toliau ilgėja. Tai tas glifosatas turbūt yra nepaprastai pavojingas, jeigu jis sugeba taip aktyviai prisidėti prie gyvenimo trukmės ilgėjimo. E, Turbūt iš mano akcento girdite, kad aš esu iš Bavarijos, bet e, Vokietijos federalinėme parlamente vyko balsavimas apie tai ir nebuvo jokių uh, glifosato likučių tyrimų. Taigi prieš primant kokį sprendimą, pirmiausia, reikia likučius ištirti. Ir Vokietijos rizikos vertinimo institutas e, pareiškė, kad pavojingos donos bus pasie, dozės bus pasiektos, jeigu per dieną išgersi tūkstantį litro laus. Turbūt atsalus tada jums bus pavojingesnis negu tie glifosato likučiai jame. Pagalvokite apie proporcijas. Kalbat apie e, glifosatą šlapime. Jeigu rastumėt jo tenai, reikštų, kad e, viskas yra gerai, jis yra šalinamas iš organizmo, o nepasilieka organizme turbūt nereikia 15 metų pratesti šios, šio leidimo, gal penkeriems metams, bet man atrodo, kad ši diskusija, kurie kartais sakoma, kad ši medžiaga yra gyvybiškai svarbi, yra bejotina. O kaip yra su ekologiškais ūkininkais, glifosatą jie naudoja? Tai kas yra geriau naudoti, ar glifosatas, ar vario sulfatas, ar yra atlikta tyrimų, vario sulfatas žymiai pavojingesnis. Aš pats pasimetęs ir balsuosiu prieš tokį prieštaravimo pasiūlymą. Uh, nes jį e, inicijavo nevyriausybinės organizacijos, o mes kaip parlamento nariai turėtumėm atstovauti ne nevyriausybinio organizacijų nuomonės, o savo nuomonės. Danke, Herr Vorsitzender. Viele Dinge sind ja jetzt schon angesprochen worden. Pone Melior. Ačiū pirmininkė, daug kas buvo pasakyta. Aš trumpai pasakysiu, kad pritarsiu šiai rezoliucijai laikausi nuomonės, kad mes privalome laikytis atsargumo principo ES, kai yra abejonių, o šiuo atveju abejonės egzistuoja. Taigi mes turime užtikrinti, kad visos tos abejonės yra priemamos domin. Kalbant apie Monsanto, tai turiu pasakyti, kad jis rinkai teikia ne tik glifosatą, bet taip pat prisideda prie ir grūdų atsparumo. Lai Man atrodo, kad e, tai tikrai kelia didžiulę grėsmę mūsų biologiniai įvairoviai. Be kita ko, buvo paminėta, kad e, Europoje e, šis glifosatas yra toleruojamas, nes daug medžiagų mes importuojame iš trečiųjų šalių. Me ir Mes tiesiog toleruojame šią e, situaciją ir manau, kad atliekant e, bet kokius tyrimus reikia taip pat priimti domen ir medžiagas, kurios importuojamos iš trečiųjų šalių. Taip pat norėčiau sužinoti, e, kokie veiksmai toliau yra numatyti šioje procedūroje. Ačiū. Dabar žodis poniai Švėpiryt. Ačiū pirmininkė. Niderlanduose šiuo klausimu taip pat vyksta diskusijos. Dėl mokslininkų įrodymų yra diskutuojama. Ministras Van Damme socialistų vardu pasakė, kad per nelik daug diskusijų kyla. Glifosatas labai svarbus žemės ūkyje. E, ir ūkininkai naudoja šią medžiagą daugelį metų. Ir e, įrodyta, kad e, medžiaga yra saugi jeigu įprastai yra naudojama. Aš laikausi nuomonės, kad reikia mums ne tik tai maisto produktų, bet reikia užtikrinti ir sveikatą. Reikia žiūrėti, ką daro mūsų komisija. Pereitą savaitę e, buvo diskusijos e, Agri e, komitete ir komisaras pareiškė, kad reikia viską įvertinti. Ir turime pasitikėti EFSA agentūrą privalome tai daryti. Agentūra buvo sukurta tam, kad teiktų mums konsultacijas, kad mums paremtų ir veiksmų reikia imtis EFSOS rekomendacijų pagrindų. Tai pasakė aiškiai komisaras praeitą savaitę. Taigi laikausi nuomonės, kad reikia ginti daug dalykų, bet turiu pasakyti, kad komisaras sugebėjo mane įtikinti. Uh, dėl glifosato naudojimo. Vis dėlto 15 metų laikotarpis pernelyg ilgas, neaišku, kas gali atsitikti per tą laikotarpį. Ir kitas dalykas, norėčiau, kad viskas būtų viešinama. Pone Schaldemose. Ačiū pirmininkė. E, dėl glifosato patvirtinimo atnaujinimo EFSA ir Irak pateikė skirtingą šios veikiamosios medžiagos medžiagą, e, vertinimą. Ir na, tai yra tikrai rimtas pagrindas diskutuoti ar patvirtinti šios veikliosios medžiagos galiojimą ar ne. Buvo sakyta, kad na, skirtingų rezultatų skirtingos institucijos prie todėl, kad vadovavosi skirtingais metodais. Vienu atveju glifosatas buvo vertinamas kaip koformulantas, kitu atveju kaip pavienė medžiaga. Aš pageidaučiau, kad būtų atliktas platesnis e, tyrimas E, taip pat nepritarčiau tai, tam 15 metų laikotarpiu, ypač esant įtarimams, kad glifosatas yra karcerogeninė medžiaga. Pone Petyr. Ačiū pirmininkė, kaip ir kitiems kolegoms, man taip pat kyla abejonių. Apie epidemiologiniai e, duomenys, kurie buvo surinkti 14 metais, parodė, kad e, e, glifosatas veikia žmogaus sveikatą. Darbuotojai, kurie dirba su šia medžiaga, rizikuoja susirgti vėžių. E, buvo ištirti 300 atvejų, iš kurių e, tik 17 e, atvejų buvo detaliai išanalizuoti. Pasaulio sveikatos organizacija įvardina glifosatą kaip karcerogeninę medžiagą. Toks sprendimas buvo priimtas 13 metais. Sveikatos agentūra Kalifornijoje pranešė, kad e, glifosatas bus e, įtrauktas į karcerogeninių medžiagų sąrašą. Atrodo, kad e, šis klausimas turėtų būti kruopšiai išanalizuotas. Egzistuoja mokslininkų rodymai, kad Bet kuriuo atveju reikia vadovautis atsargumo principu. Aš abejoju komisijos pasiūlymu e, pratesti glifosato naudojimą dar 15 metų. Atrodo, kad komisija neatsižvelgia į argumentus, kuriuos išreiškė mano kolegos ir aš. Dėl toksiškumo lygio. Atrodo, kad glifosatas nebuvo pakankamai ištirtas. glifosato e, sukeliama žala gali būti ištirta tik tai atliekant ilgalaikius tyrimus. Todėl reikia labai atsargiai elgtis su šia medžiaga. Klausimas tikrai yra labai aktualus, kadangi um, ši medžiaga yra glaudžiai susijusi su genetiškai modifikuotais organizmais. Ir mano nuomonė, egzistuoja tam tikra tendencija e, šiek tiek sušvelninti e, realų glifosato poveikį sveikatai. Ačiū dabar žodis ponui Brandon. Ačiū pirmininkė. E, turiu pasakyti, kad e, e, šiandieną išklaus, išgirdau netikėtinų argumentų. Yra sakyta, kad mes gyvename ilgiau, todėl glifosatas yra ne problema. Na, atrodo ir vėžys nėra problema, nes mes gyvename ilgai, atrodo, kad tikrai jokia lyga nekelia problemų, nes mes gyvename ilgiau. Taigi reikėtų tikrai atlikti tyrimą, kas yra vandenyje Bavarijoje, nes tikrai, atrodo, keisti dalykai darėsi toje Vokietijos dalyje. Aš turiu pasakyti, kad pritariu šiam prieštaravimui. Man kyla daug abejonių dėl likučių, e, likučių e, vandenyje, dirbožėmiuose, E, žmogaus kūne, motinos piene. Jeigu ta informacija tikrai yra teisinga, kyla tikrai labai daug abejonių. Kitas dalykas kyla klausimas, ar tikrai verta dabar taikyti tą atsargumo principą. Kaip dauguma sakė, mokslinių įrodymų prieinamumas yra labai svarbus. Jeigu moksliniai įrodymai neegzistuoja, tai tikrai nėra gerai. Taip pat man kyla abejonių dėl e, to, kad e, pikdžiolės vis labiau tampa atsparesn, atpares, atsparesnėms glifosatui. Tai gal tai yra ženklas, kad atėjo laikas e, uždrausti tą glifosatų naudojimą. Ačiū dabar žodis komisijos atstoviai. Man atrodo, kad jums teks atsakyti daug klausimų. Indeed, thank you, thank you, Mr. Chair. And, and... Tikrai, ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę atsakyti į klausimus, kuriuos pateikė Envi komiteto nariai. Taip pat pasistengsiu paaiškinti kai kurios e, elementus. Nes komisija taip pat pripažįsta, kad e, glifosatas e, kelia susirūpinimą, yra tam tikrų pavojų susijusių su žmonių sveikata, Pirmiausia, norėčiau priminti, kad komisija čia dalyvauja pagal e, teisėkuros procesą, e, remintis 2009 e, reglamentu 1107, kurio komisija laikosi. Būtent šis teisės aktas apibrėžia labai aiškės ribas, kaip mes turime elgtis ir kokius sprendimus priimame susijusius su, su įvairių medžiagų e, naudojimo pratesimo patvirtinimu. Taigi pagal šį teisės aktą mes manome, kad ES e, teisės aktai ir jų gyventinimo procesas e, yra tinkamas ir adekvatus ir taip pat aiškus veikiai, kurie šiame procese dalyvauja. Taip pat norėčiau priminti reglamentavimo procesą ir kokie keturi pagrindiniai etapai yra šio proceso. Aš taip pat paaiškinsiu, e, kokie yra, kas dalyvauja tame procese atskirais jo etapais. Taigi pirmiausia vyksta Mm, vertinimas mm, medžiagų pranešimus teikiančios valstybės narės, šiuo atveju tai Vokietija. Po šio etapo mm, vyksta peržiūros, kuri, peržiūra, kurią atlieka visos valstybės narės ir EFSA. Ir galiausiai yra parengiama nuomonė, kurią tvirtina EFSA. Verta paminėti, kad šis peržiūros procesas baigėsi e, tuo, kad 27 iš 28 valstybių narių patvirtino šią medžiagą. E, šis peržiūros e, procesas remiasi atitinkamomis reglamento gairėmis, bet taip pat mokslinė literatūra ir jo metu atsižvelgiama į visų valstybių narių ekspertų nuomonę, taip pat EFSA ekspertų nuomonę ir viešųjų konsultacijų rezultatus viešosiams konsultacijomis, kurios vyksta pagal ataskaitą teikiančios valstybės narės ataskaitą. Kitas etapas, EFSA nuomonė patenka į komisiją ir komisija išnagrinėja EFSA vertinimą ir rengia sprendimo projektą dėl patvirtinimo arba atmetimo. Komisija šiuo atveju pateikė pasiūlymą atnaujinti medžiagos naudojimą. Komisijos e, sprendimo projektas aptariamas su valstybių narių ekspertais, kurie dėl jo balsuoja. Noriu patikslinti, kad balsuojama nebuvo. Dabar e, ir esame sprendimo prieimimo etape ir mm, sprendimas e, jau aptartas valstybėmis. Ir mūsų sprendimas gali būti, mm, pavyzdžiui, rekomenduoti valstybėms narėms taikyti tam tikrus apribojimus. Ir dar vienas etapas, kuriame taip pat dalyvauja valstybės narės, nes jos turi išnagrinėti atitinkamų produkto ir atitinkamos formulės naudojimą jų valstybėje narėje ir apibriežti produkto naudojimo tvarką tvarką. Taigi kai kurios e, vartojimo formos e, gali būti taikomas valstybėse narėse. Valstybės narės taip pat gali priimti sprendimą dėl e, bendrų sudėtinių dalių ar koformuliantų. Taigi čia valstybių narių atsakomybė taip pat yra. Kalbant apie konkrečius produktus, kuriuo atžvilgiu išduodamas leidimas. Kas dalyvauja šiuose procesuose, kaip sakiau, pagal teisės aktus, tai pirmiausia valstybių narių ekspertai, EFSA ir komisija. Kalbant apie glifosato e, naudojimo atnaujinimą, šis procesas prasidėjo 2012-aisiais, o 15 lapkritį buvo paskelbtos EFSA išvados, kurios, e, kas mano nuomonė, rodo, kad e, procesas buvo tikrai išsamus. Na ir norėčiau dabar atsakyti į pastabas, kurios buvo išsakytos diskusijos metu. Pradėsiu nuo to, kad e, IAK vertinimas galbūt buvo kontroversiškas, tas vertinimas, kuris buvo paskeltas 2015-aisiais. Vyko diskusijos su EFSA, IAK ir mm, šių ir EFSA vykdomuoju direktoriumi šiame komitete. Kai buvo paskelbta, paskelbtas JAK vertinimas, komisija nedelsdama 2015 kovą e, praplėtė EFSA įgaliojimus, e, siekdama užtikrinti, kad EFSA įvertintų ir JAK klasifikacijos vertinimą ir kad šį vertinimą įtrauktų į EFSA išvadas. Ir kaip žinote, EFSA pasibaigus šiam procesui padarė kitokias išvadas nei JAK. Aš manau, kad dabar yra svarbu tai, kad komisija visiškai pasitikė EFSA ir jos atliekamų mokslinių darbų, pačių procesų ir jo labiau, kad tame procese dalyvauja ir valstybės narės ir vyksta peržiūra, kurioje dalyvauja atitinkamos institucijos. Norėčiau informuoti komitetą kad e, remiantis atitinkamais nustatytais procesais praeitą savaitę ECA, e Europos cheminių medžiagų agentūrai, buvo pateiktas vertinimas glifosato dėl klasifikacijos peržiūrėjimo. Ši peržiūra, šios peržiūros metu taip pat bus vertinama ar glifosatas gali būti laikomas kartinogeninė medžiaga. Ir šis e, procesas ECA vykdomas e, taip pat bus labai išsamus. E, na ir kažkada, greičiausiai 2017 pabaigoje ar 2018 pradžioje galime tikėtis rezultatų. Kol laukiame šių rezultatų, Komisija išsakė savo aišku įsipareigojimą peržiūrėti augalų apsaugos produktų tvirtinimo. Ir dabar galiu pasakyti, kad remiantis ECA pateikta medžiaga kol kas nėra jokių ženklų, kad glifosatas būtų karcinogeninė medžiaga. Kai dėl koformulantų, aš norėčiau priminti, kad valstybės narės e, turi kompetenciją imtis veiksmų dėl nepriimtinų koformulantų. Tai yra valstybės narės, kai kurios jau dabar turi nelystinų koformulantų sąrašus. Ką komisija padarė reaguodama į EFSA išsakytą susirūpinimą dėl teleomino Komisija e, savo įgyvendinimo reglamento projekte siūlo šią medžiagą uždrausti. Komisija dirba taip pat e, su valstybių narių ir EFSA ekspertų grupe, rengiant kriterijus, kaip turėtų būti nustatomi neleistini koformuliantai. Taigi šis procesas jau vyksta ir mes turime turėsime atitinkamus konkrečius pasiūlymus 2016 e, e, trečiame ketvirtyje glifosato atveju konkrečiai komisija gilinasi į telomino klausimą ir žiūrime į šią problemą labai plačiai. Skaidrumas buvo minėtas ne kartą šiuose diskusijose. Peržiūros procesas e, vyko tikrai skaidriai, o teisės aktuose labai aiškiai išdėstyta, kurie aspektai ir kurios mokslinių tyrimų dalis turi būti viešinamas. Būtina prisiminti, kad ir EFSA, ir komisija saisto teisės aktai, kuriuose yra, kurie yra priimti 2009-aisiais abiejų teisėkuros institucijų. Kai kurią informaciją reikia skelbti ir jinai skelbiama, o kai kas yra laikoma konfidencialia informacija. Paskelbta santrauka mūsų nuomonė yra pakankamas pagrindas nepriklausomai peržiūrai, kaip parodė EFSA neseniai surinktame vieno Europos parlamento nario e, inicijuotame renginyje. Taip pat yra svarbu vertinti atitinkamus duomenis ir komisijos narys Andriukaitis yra pasirengęs pats asmeniškai parašyti pramonės atstovams E, ir paraginti juos skelbti atitinkamą informaciją, kuri gali būti aktuali visuomeniai. Ta informacija, kuri susijusi su šia konkrečiai medžiaga. Kai kurie parlamento nariai mūsų klausė apie glifosato likučius. Likučių kontrolė nėra Europos maisto ir veterinarijos tarnybos pareiga, tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Ir yra įgyvendinimas labai išsamios likučių kontrolės programos, o jų rezultatus, jų tyrimų rezultatus viešina EFSA. Glifosato atveju taip pat tokia išsami kontrolės e, programa taip pat yra įgyventinama ir daugiau nei 10 tūkstančių produktų ir maisto produktų buvo patikrinti, patikrinti glifosato likučiai. Ir rezultatai yra pakankamai teigiami. 93 procentai iš tų 10 tūkstančių produktų e, neturi jokių glifosato likučių tik 6,3 procento e, visų e, mėginių rasta šiokių tokių glifosato likučių neviršijančių normos ir tik 0,7 e, procentai tokiame kiekyje rasta glifosato. bet ir tiek mėginių neatitiko teisės aktais numatytų leistinų ribų. Dar buvo užduoti klausimai dėl e, pesticidų ir netoksiškų priemonių mm, taikymą. Komisija iš tikrųjų skiria daug dėmesio alternatyvių priemonių tyrimui, investicijas moksliniams tyrimams e, ir inovacijoms augalų apsaugos, augalų sveikatos ir augalų kenkėjų valdymo e, srityje viršijo 100 milijonų pagal septintą pagrindų programą. Ir šie tyrimai toliau reinami pagal horizontas 2020. Taigi m, tikrai yra daug tyrimų šioje srityje ir į tos tyrimus daug investuojama. Kalbant e, bendrai apie prašymą pateikti naują sprendimo projektą. Kaip sakiau, Sprendimo procesas jau vyksta. Komisija nuolatiniam komitetui pateikė sprendimo projektą. Mm, jau jis buvo aptartas, bet dar nebuvo balsuota. O diskusija kol kas bus tęsiama remiantis mm, dabartinių komisijos pateiktų pasiūlymų. Komisija taip pat paprašė valstybių norių patikslinti savo poziciją ir prašome mums atsiųsti pasiūlymus dėl mm, pakeitimų kuriuos e, jos norėtų matyti ir kurie leistų jiems e, pritarti pasiūlymui dėl glifosato naudojimo patvirtinimo. Dėl pratesimo patvirtinimo komisija tikisi valstybių narių palaikymo. Kalbant apie šios klausimus, reglamento projektas e, taip pat bus netrukus e, svarstamas viename iš nuolatinio komiteto posėdžių. Daug šiandien buvo kalbama apie atsargumo principą. Kaip jau sakiau anksčiau, vyko labai išsamus procesas ir komisija visiškai pasitikė to proceso dalyviais, konkrečiai valstybėmis narėmis. valstybių narių kompetitingomis institucijomis, rizikos vertinimo įstaigomis, bet pasitikime taip pat ir EFSA ir, kaip sakiau, pačiu procesu. Rizikos vertinimo procesas e, dėl glifosato ir jo galimo naudojimo pratesimo patvirtinimo. E, šis procesas buvo labai išsamus e, ir nuspręsta, kad kol kas rizikos ribojimo priemonių nereikia. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad savo pasiūlyme komisija jau įsipareigoja peržiūrėti savo sprendimą, jeigu Europos cheminių medžiagų agentūros procesas, būtent glifosato kaip karcinogeno analizė parodys, kad yra kažkokios rizikos ar kad glifosatas yra karcinogeninė medžiaga. Taigi komisija tokiu atveju įsipareigojo peržiūrėti, persvarstyti glifosato naudojimo pratesimo patvirtinimą. Ir jeigu bus kažkokių įrodymų, dėl kurių e, reikėtų kvestionuoti e, naudojimo pratesimo patvirtinimą, komisija e, peržiūrė savo sprendimą nepriklausomai nuo to, ar numatytas dabar už 15 metų ar trumpesnis laikotarpis. Darot atsakiau į daugelį klausimų, baigdama Norėčiau e, sureaguoti į pastabą dėl pasitikėjimo Europos institucijomis ir pačių vertinimo procesu. Komisija tikrai sutinka, kad e, pasitikėjimas Europos institucijų kontekste yra labai svarbus ir komisija norėtų priminti, kad bendrame teisėkuros procese mes mm, padarėme tikrai nemažą pažangą, siekėt intvirtinti abipusį pasitikėjimą. Taigi, jeigu mes vadovausimės toliau nustatytomis procedūromis, būtent jeigu pavėsime kompetitingoms institucijoms ir agentūroms mm, vykdyti savo įsipareigojimus, jeigu pasitikėsime, EFSA mokslinius analizės nepriklausomumu, taip pat pasitikėsime valstybių narių atsakingomis institucijomis. Tai manome, kad um, tikrai turėsime pagrindo išsaugoti abipusį pasitikėjimą. Reikia pasitikėti EFSA ir nekvestionuoti jų sprendimų. Tai yra labai svarbus e, sistemos elementas. Tuo norėčiau baigti. Ačiū uždėmesi. Well, um... Labai ačiū. Ir jums. Laiko trūksta, todėl aš nereaguosiu į tai, kas buvo ką tik pasakyta. Prisiminkim tai, ką sakė ponas Des E, būtų per daug sunku nereaguoti. E, šis pasiūlymas atėjo ne iš nevyriausybinės organizacijos. Aš su 30 gerbiamų kolegų pasirašiau šį, šią iniciatyvą ir man labai gaila, kad pono Des nebeliko. Aš tikiuosi, kad kas nors iš EPP frakcijos jam perduos tai. Ir dabar mes iš karto pernam prie kito darbo tvarkės klausimo. Nuomonė kurią rengia aplinkosaugos komitetas dėl Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale teisių e, įgyvendinimo, ypatinga dėmesį skiriant Junktinių tautų CRPD komiteto galutinėms išvadoms. Aš iš karto e, teiks, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai Nesai Childers. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti frakcijos koordinatoriams už tai, kad buvo nuspręsta uh, E, sujungti daug komitetų, kad būtų parengta nuomonė užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimui. Ir uh, E, taip pat dėkoju komiteto sekretoriatui už tai, kad jis sugebėjo dirbti tokiais dideliais tempais. Kaip žinote, ES prisijungimas prie Junktinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų žmonių teisių 2010 m. pabaigoje buvo labai svarbus žingsnis į priekį, kadangi tai buvo pirmoji tarptautinė sutartis žmogaus teisėms skirta, kurią ratifikavo ES. E, visiems mūsų piliečiams svarbu, kad būtų pripažįstamas asmens teisė dalyvauti visuomenėje visapusiškai. Tai ir turi būti numatyta ES teisės aktus ir daugelį kitų priemonių, įskaitant ir mūsų šiandien aptariamojo konvencijoje. Tačiau praktiškai žmonės turintys negalių, kolegos, prašau drausmės, sako pirmininkas, norintieji pasikalbėti, galite už salės durų tą padaryti, nes dabar turim darbo. Praktiškai e, neįgalų žmonės, kurių yra maždaug 80 milijonų ES, susiduria su labai daug kliūčių ir sunkumų, e, kad galėtų naudoti savo teisėmis. Visos konvenciją pasidariusios šalis e, numatė, kad turi būti parengta pirminė gyvendinimo studija. Europos komisija tą padarė ir tai leido dar geriau susiprinti darbą su asmenimis turinčiais negalių. Po to uh, Um, CRPD komitetas parengė savo išvadas apie ES komisiją ir ES vykdomoji valdžia po šios vasaros turės į tai sureaguoti. Uh, Greta šios oficialios uh, reakcijos Europos parlamentas ir socialinių reikalų komitetas rengia pranešimą savo iniciatyvą. Taip sustiprins mūsų uh, parlamento indėlį. Envi komitetas taip pat nori pasireikšti savo nuomonę, akcentuodamas uh, E, neįgaliųjų žmonių prieigos prie įvairių e, galimybių apribojimus. E, negalė dažniausiai yra siejama su sveikatos problemais. Sveikata neturi e, trukdyti kokybiškų paslaugų suteikimui. E, dažniausiai e, prioritetai mūsų pačių turi būti išsirinkti. Ta pati galime pasakyti apie e, pažeidžiamų e, grupių e, žmonių galimybės e, integruotis į visuomenę. Pavyzdžiui, žmonės su negale praneša apie labai aukštą sirgimo procentą. Ir tas procentas yra žymiai didesnis negu vidurkis, tai ypač pastebėtina tarp migrantų. Mes turime susidurti su skirtumais, kurie egzistuoja tarp lyčių, tarp lyčių lygių teisų ištikrinimo ir didėjančių atvejų, kai su neįgaliaisiais žmonės yra elgiamasi neteisinga arba jiems nesuteikiama reikama medicinė pagalba. Sveikatos apsaugos lygmens skirtumai suteikiant e, paslaugas negalėsim žmonėms, rodo, kaip svarbu deramai parengti medikus, kad jie galėtų rūpintis negalėsi žmonėmis deramai. E, taip pat suprantame, kad e, darbas su negaliaisiais didelėme darimi priklauso ir nuo kitokių socialinių organizacijų suprantame, kad neretai yra teisės priemonių, kurios apriboja tokių žmonių pasirinkimo galimybės. Mes turime siekti, kad kiekvienas žmogus galėtų priimti savo spri e, nuožiūrą sprendimą dėl e, sveikatos gydimo, neįgalumas e, ne jokių būdų negali būti siejama su izolacija. Europos komisija stengiasi įvertinti geriausią praktiką visame žemynė, ypač uh, E, įvertindama neįgalių žmonių poreikius, neįgalios moteris e, ypač dažnai susiduria su moterų teisių pažeidimais, kurios yra pripažįstos vienos deklaracijos. Religinės, e, religinių teisių pažymėjimas taip pat yra, pažeidimas taip pat yra labai rimta problema. Sterilizacija ir abortai taip pat turėtų būti uh, teisė, kurią e, būtų galima savo norų pasirinkti. Europos sąjungos kompetencija yra ribota, bet mes turim galvoti apie e, sveikatos apsaugos per sieną suteikimą. Apie tai dar žinoma labai nedaug visuomenėje, visuomenėje trūksta nacionalinių kontaktinių taškų, uh, ES sukurti turėtų gairias, kad visi gautų informaciją apie tai, ypač ir neįgaliuosi žmonės, e, jiems suprantamų formatų. Taip jau atsitinka, kad pagal šią direktyvą, kad pagal šią direktyvą žmonės e, su negale išvengtų problemų, valstybės narės turi e, įgyvendinti šį dokumentą. Elektroninių technologijų potencialas turi būti išnaudojamas uh, kad e, sveikatos apsauga būtų teikiama subalansuota ir kad e, visos sveikatos apsaugos paslaugos būtų prieinamos visiems. Tokiu būdu mes išvengsime socialinių grupių diskriminacijos. Jeigu atkreipsime ypatingą dėmesį į negaliuosius žmonės e, ir specialius jų poreikius, moteris, vaikus, seksualinės mažumas, tai suprasime, kad mes visi anksčiau ir vėliau galėsime susidur, galime susidurti su sunkumais ir mes visi turbūt tikėsimės, kad mūsų teisės būtų garantuotos. Ačiū ir aš mielai išklausysiu kolegų nuomonę. Um, e Ačiū. Panas Kovačiak, EPF frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti e, pranešėjai už e, atliktą darbą Nuomonės projektas yra puikiai subalansuotas, aptariami pagrindiniai klausimai ir tai yra puikus pagrindas diskusijoms. Trumpai pristatysiu dalykus, kurie mano manimu turėtų būti įtraukti į nuomonės projektą. Reikėtų akcentuoti e, statistinius duomenis. Kitaip tariant, e, žmonės su negale susiduria su problemomis e, dažniau nei kiti, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tai rodo, kad egzistuoja e, skirtumas e, tarp e, sveikų asmenų ir asmenų su negale. Reikia taip pat akcentuoti, kad negalėjai asmenys turi turėti vienodas teisės į sveikatos priežiūros paslaugas, į prevenciją. Tai yra labai svarbu. ES struktūriniai fondai turėtų būti panaudojami geriau e, ir e, valstybės narės e, turi papildyti struktūrinių fondų skiriamas lėšas nacionalinėmis lėšomis, kad pagerintų negaliųjų gyvenimo sąlygas. Valstybės daug, už daugelį priemonių yra atsakingos valstybės narės. Lėšos turi būti efektyviai panaudojamos, kad būtų pagerinta prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų negaliesiams asmenims. ES gali paremti valstybės narės, e, nustatydama tam tikrus rodiklius ir standartus, kuriais reikia vadovautis, e, užtikrinant e, negaliesiams asmenims prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų. Taip pat buvo kalbėta apie tarp valstybinės, e, tarp valstybinės sveikatos priežiūros direktyvą. Buvo sakyta, kad gal ši direktyva turėtų būti peržiūrėta e, e, ir turėtų būti įvertinta, ar neįgalieji pagal šią direktyvą gali pasinaudoti to, tomis pačiomis sąlygomis ir teisėmis kaip sveiki asmenys. Nes dabar, pavyzdžiui, valstybės narės ne visada E, yra pasirengusios e, kompensuoti neįgalių asmenų e, sveikatos, su sveikata patirtas išlaidas. Taip pat pageidautumėm, kad būtų parengta pažangos ataskaita. Ačiū pirmininkė uždėmesi. Thank you very much indeed. And, uh... Ačiū. Aš labai esu emocingas E, tačiau turiu taip pat ir suteikti žodį kitiems, nes e, nors trūksta laiko. Pone Girling. Gerai, tada kalbėsiu trumpai. Šiaip e, mes neturime daugiau ką pasakyti nei EPP frakcija, tiesiog padėkosime pranešėjai už nuomonės projektą. Čia yra aptariami visi svarbus klausimai. Mes tiesiog pateiksime pasiūlymą dėl vieno klausimo, kuris yra susijęs su procedūromis. Uh, E, nuomonėje kalbama apie tai, kad turėtų būti užtikrintas prieinamumas. E, yra kalbama apie informuotą sutikimą. E, mes pateiksime papildomų pasiūlymų dėl procedūros, kad būtų na, užtikrintas tas prieinamumas, ypač kai kalbama apie tarpvalstybinį E, sveikatos priežiūros e, suteikimo mechanizmą. Mes norime tiesiog užtikrinti, kad procedūros e, egzistuoja ir kad neįgalieji gali pasinaudoti savo teisėmis. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Farija Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ir pasveikinti su puikiai atliktų darbu. Negaliųjų žmonių teisės ir jų įtvirtinimas reiškia žmogaus teisų įtvirtinimą. Tačiau yra sričių, kur e, reikia na, imtis veiksmų, kad neįgalieji galėtų pasinaudoti savo teisėmis. ES ratifikavo Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją ir yra teigiamas dalykas. Tokiu būdu buvo E, sustiprinta ES parama 21 ir 26 pagrindinių e, žmogaus teisų hartijos straipsnių, kad e, piliečiai galėtų pasinaudoti savo teisėmis visuomeninėje. Aš norėčiau pasveikinti ponę Nesą Childers už pateiktą nuomonės projektą ir Kalbant apie 14-20 metų programavimo laikotarpį, yra lėšų, kurios yra skirtos neįgaliesiams. Na ir šios lėšos turėtų būti tinkamai panaudotos, kad būtų galima pasiekti tikslų, konvencijos tikslų. Mes pranešime turime daryti aiškę nuorodą į tai, kad e, turime mm, e, skirti ypatingą dėmesį neįgaliems vaikams ir paaugliams, e, skatinti jų integraciją. Kitaip tariant, reikia sukurti tokius mechanizmus, kurie teiktų paramą šeimoms ir bendruomenėms. Taip pat reikia pagerinti informavimą, e, kovoti su stereotipais, e, kurie yra susiję su e, psichosociologiniais, psichosociologinėmis problemomis. Taip pat dar norėčiau, kad pranešime būtų kalbama apie specialistų rengimą, kurie turėtų teikti paramą neįgaliesiams. Laikausi nuomonės, kad prieiga prie sveikatos priežiūros e, paslaugų turėtų būti užtikrinta visiems e, neįgaliesiams. Taip pat e, laikausi nuomonės, kad dėl priverstinės sterilizacijos ir abortų. E, man atrodo, kad tokia, tokiai praktikai turėtų būti padėtas taškas. Bet kuriuo atveju turi būti gautas asmens informuotas sutikimas. E, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas turėtų būti pagerintas e, Taip pat reikia priimti domėn, kad e, dažnai e, ligoninės taupo ir būtent atsisako e, tam tikrų paslaugų, kurios galėtų būti teikiamos neįgaliesiams. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Ačiū dar kartą pranešėjai. Ačiū. Pirmas, at, pirmas atvejis, kai e, koordinatoriai turi palaukti, kol bus e, E, baigtas e, frak, e, komiteto posėdis. Pone Koneščina. Ačiū, kadangi trūksta laiko, kalbėsiu labai trumpai. Dauguma kolegų jau daug ką išsakė ir aš norėčiau padėkoti nuomonės referentai už parengtą nuomonę. Geras dokumentas ir pateiksiu pakeitimų pasiūlymų, kurie dar labiau akcentuos tą socialinį aspektą. Dėl ketvirtos dalies. Kaip komitetas mes turėtumėm akcentuoti sąryšį tarp e, prieigos prie sveikatos e, priežiūros paslaugų e, ir kaštų, nes neįgalieji dažnai patiria papildomus kaštus, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Paslaugos e, e, turėtų būti teikiamos nemokamai. Ir nes būtina atsižvelgti į situaciją, kurioje yra atsidūrę negalėjai asmenys. Taigi aš manau, kad Į tai reikėtų atsižvelgti, reikia atsižvelgti į negaliųjų asmenų poreikius ir džiugu, kad e, tai yra atspindėta nuomonės projekte. Ketinu pateikti pakeitimų pasiūlymų. Ir šis nuomonės projektas yra tiesiog geras e, dokumentas, kurį, patvirt, e, kurį tikiuosi patvirtins parlamentas. Merci, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Šis nuomonės projektas prašo keletą komentarų. Visų pirma, informacija e, apie tai, koks yra ryšys tarp blogos sveikatos ir negalios. Aš manau, kad tai yra tautologija, tai tik tai bereikalo apsunkina tekstą. Be abejo, mes tokių dalykų turėtumėm išvengti, kalbėtumėm aiškiai, paprastai ir suprantamai. Uh, Antras dalykas, jeigu e, mes kalbam apie neįgaliųjų žmonių prieigos sunkumus e, kaip apie realią problemą, tai man atrodo, kad mes čia visi kalbame per daug. Mes e, čia aiškiai suprantame, kad yra daug kas sakoma tarp eilučių. Čia galvojam, pavyzdžiui, apie dvasinios, ne, dvasinę negalę turinčių žmonių ar, sunkumus ir tai yra ypatingos problemos. Uh, E, turime suprasti, kad dėl e, prieigos į, e, prie sveikatos apsaugos tarptautinių lygmenių mes turėtumėm naudotis nacionaliniais kontaktais ir turėtumėm skleisti geriau informaciją apie tai prieinamą, įskaitant ir neįgaliuosius žmonės. Turėtumėm išnaudoti sveikatos apsaugos per atstumą teikimo galimybės ir pagerinti elektroninės paramos priemonės neįgaliesiems. Turėtumėm ieškoti e, inovacijų, bet e, nebandyti pakeisti e, tai, kas jau dabar yra gerai. Ačiū dabar žodis komisijai. Nobody from the commission is here? Ah, yes. Please, floor is yours now. Nieko nėra iš komisijos, taip, prašom. Um, ačiū, Mes norėtume e, štai ką padaryti. Pirmiausia, pirmiausia, norėtume paskartoti, kad komisija yra e, pasirengusi įgyvendinti e, jungtinių tautų mm, atsakingo komiteto rekomendacijas ir norėtume padėkoti šiam komitetui už nuomonės projektą ir už tai, kad um, skiria tokia didžiulė reikšmė šiam klausimui, būtent galimybei e, žmonėms su negale gauti sveikatos priežiūros mm, paslaugos, remiantis Junktinių tautų konvenciją dėl žmonių su negale teisų. Ačiū. Ačiū ir mūsų pranešėjai ponė Čelders. Ačiū, ačiū visiems už pastabas. Nedaug kalbėsiu, nes viskas, kas buvo pasakyti, yra tikrai svarbu ir šiandien mums trūksta laiko. Noriu ir komisijai padėkoti. Kažkas dar sakė šiandien, kad mes kalbame apie kliūtis e, sveikatos priežiūros sistemoje ir kad kai kurios kliūtis galbūt e, sąmoningai kūriamos. Na, aš manau, kad e, sąmoningomis jų negalima E, vadinti, ar gal tikrai nespecialiai jos yra sukūriamos, bet e, jos yra tam tikrų neteisingų sprendimų rezultatas. Ačiū, galiausiai pakeitimų teikimo terminas yra šių metų kovo 23 diena, 12 valanda, mm, balandžio 26 bus balsuojama šiame e, komitete, MPL komitete balandžio 30 o plenarinėme posėdėje bus balsuojama Liepos mėnesį. Ačiū visiems, baigiame.